proszę państwa piętnaście minut minęło akademickie pozwolimy sobie funkcjonować. Jau praėjo 15 minučių ir mes kiek vėluojame pradėti šitą posėdį, todėl gal toliau nebereikia vėluoti, nes atvyko tokių iškilių svečių. Na, pas mus yra svečių ekspertų ir, kaip jūs žinote, šių mūsų klausimų tema yra e, augalų proteino e, klausimai. Aš labai nuoširdžiai sveikinu visus svečius ir džiaugiuosi, kad tiek daug jūs atvyko ir poro žodžių. Jūs žinote, kad e, mūsų žemės ūkis labai priklauso nuo augalinių baltymų ir ko reikia, kas reikalinga. Tai reikia daug ką peržiūrėti, perskaičiuoti. Kalba apie, kalbam apie tai, kad mes turėtume geriau mm, dalyvauti, turėtume didesnių galimybių mm, gaminti e, augalinius baltymus mus, pas mus e, Europoje. Ir mes apie tai kalbėjome jau daug kartų. Tačiau visą laiką kažkaip taip atsitiko, kad lengviau būdavo importuoti pigesnė soja, daug pigesnė negu e, skirti atitinkamai lėšų tyrimams, e, auginimo darbams, tam, kad padidintume mūsų nu, augalinių baltymų kiekį ir, ir augalų derlingumą. Ir vėl grįžtam prie tos pačios problemos. Taip pat e, yra ir visuomenės spaudimas, ir nevyriausybinės organizacijos e, spaudžiamus. Klausimai vyks dviem dalim. Na, aš neįsi, ne, neįsižeiskit, bet aš e, svečius pirmiausia pristatysiu, aš pristatysiu uh, iš karto prieš jų pasisakymą. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Bernard Šefer ir jis pateiks savo e, prezentaciją. Tai yra apie inovacinės sistemas, auginimo inovacinės sistemas yra apie augalus, kurie, iš kur galima gauti daug baltymų. Ir jis yra pripažintas ekspertas šioje srityje. Tikrai dirba uh, E, daug ankštinių augalų srityje ir jis e, dalyvauja veikloje e, augalinių baltymų gaminime ir dalingumo skatinime. Ir jis priklauso ir ūkininkų draugijai. Po to iš karto po kalbėtojo aš suteiksiu dar žodį kitam kolegui ir jis yra žemės tokio mokslo atstovas ir taip pat e, yra ir jis taip pat dirbo diplomatijos įvairiose lygmenyse, buvo ambasadoriumi, taip pat e, ir atstovavo Lenkijai Europos Sąjungoje po šios pirmosios dalies bus klausimų atsakymų raudas, jūs galėsite užduoti klausimus ir galės svečiai taip pat pasisakyti. Taigi, suteikiu žodį ponui profesoriui Šefer. Gerbimas profesoriu, prašome žodis jums. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ačiū. E, Gerbėmiai ponios ir ponai, nuoširdžiai ačiū už galimybę pasisakyti. Temą e, pirmininkas jau paminėjo, aš savo pasisakymą padalinau į šešius aspektus, kuriuos pabandysiu jums išdėstyti. Kalbėsiu ir apie auginimo plotus. E, čia matote paminėtas svarbiausias ankštinės kultūras ir kiek ploto skirta būtent šioms kultūroms, matote, kad atitinkamai jų plotų mažėja. Praeitais metais ir šiais metais tendencija rodo augimą būtent šių ankštinių kultūrų auginimo didėjimą ir augalinių baltymų bei baltymų kaip tokių pasiūla Europoje labai nedidelė. Tai reiškia, kad turime maždaug 70 procentų skirtumą tarp poreikio ir to, kas užauginama vietoje, kalbu apie soją, taigi e, likusi dalis įsivežama, importuojama, deficitas išties didelis Dėl šios priežasties, dėl BŽUP reformos sprendimų, e, po truputėlį nuo 2014 metų ankštiniams skirtų plotų didėja. Tai yra žalimo priemonės pasiekmė. Taip pat matome, kad ekologiški ūkiai labai dažnai didelį procentą savo uh, plotų apsodina ankštinėmis kultūromis ir tai reiškia, kad e, negalima jų plotų didinti. Atrodo, kad ekologinė žemdirbystė jau padarė e, maksimaliai daug. Bet norėdami ankštinių užauginti daugiau, turime e, tą, tą padidinimą pasiekti per įprastinius ūkius, juose daugiau plotų skirti ankštinėms daržovėms Kaip jau sakėme, žalinimo priemonė tokias galimybės numato. Kol kas, kalbant apie ekologiškus ūkius, e, maždaug e, santykis yra 0,7 procentai prie vieno palyginti su įprastiniais ūkiais. E, kalbant apie gamy, žmogaus maisto gamybą, tai e, daug dėmesio skiriama būtent baltyminiam maistui ir turbūt e, visi žinote, kad e, ankštinės daržovės labai palankio žmogaus veikatai, pavyzdžiui, padeda normalizuoti kraujo spaudimą, gerina nuodai, nuotaiką, netgi padeda sumažinti cholesterolio kiekį kraujuje. Ankštinės kultūros yra labai svarbus mikroelementų šaltinis. Taigi daroma pagrista prielaida, kad ir toliau vis daugiau dėmesio bus skiriama e, baltyminiams augaliniams produktams, vartotojai. Būt jūsų komitetui žinoma, kad kuo daugiau auga e, augalinių baltymų suvartojimas, tuo mažiau yra vartojama kitos e, pavyzdžiui, iš mėsos, tuo mažėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, tuo mažiau suvartojame vandens, e, kūro, e, nei e, išgauti baltyminius gyvulinės kilmės produktus. Taigi viena vertus užtikrinamas žmog, žmogaus mytybai skirtų baltymų tiek, ar baltyminių produktų tiekimas, kita vertus galima tuos produktus e, nuolatos gaminti, o e, taukininkavimo būdą susijęti su kitais. Čia rodome, kiek faba rūšies pupelių užauginama ir kiek e, avižų užauginama ir kuo tai prisideda prie CO2 išmetimų mažinimo. E, be kitako e, baltyminių augalinių produktų e, didėjimas leidžia sumažinti pesticidų ar apskritai trašų poreikį. Be kitako rengiame patikimus tam tikrų ūkininkavimo metodų elementus E, na, o tinkamai ūkininkaujant galima e, pagerinti netgi dirbožėmio struktūrą, e, sumažinti pesticidų poreikį, padidinti biologinę įvairovę. stabilizuojant dirbožėmio struktūrą padidėja ir dirbožėmio mikroorganizmų kiekis, o žemės įdirbimo metodai šiuo atveju yra palankus ir e, e, e, kultūrų keitimui toje, toje žemėje. Galima, kaip sakiau, sumažinti pesticidų kiekio vartojimą ir tokiu būdu išvengti įprastinėme ūkininkavime atsirandančių problemų. E, tokių kaip, pavyzdžiui, pikdžiolės ar, ar panašiai. E, be kita ko, ankštiniai augalai e, var, vaidina svarbu vaidmenį užtikrinant dirbožėmio tvarumą. Tai yra jo kokybė nesuprastėja. Vasara uh, tie augalai, kurie derlių duoda vasarą, sumažina e, tam tikrą e, spaudimą žemės ūkiui. Bet kas riboja e, ankštinių augalų gamybą ar auginimo apimtis? Pavyzdžiui, Vokietija. Šiai valstybei ankštinės kultūras auginti nėra labai palanku, ji nėra uh, suinteresuota dėl augalų apsaugos priemonių vartojimo. Šios priemonės šiuo metu yra peregistruojamos ir galbūt ateityje Vokietijoje herbicidai iš viso nebus leidžiami naudoti, pavyzdžiui, pikdžiolėms, kurios veisėsi auginant ankštinius produktus. E, tokių e, priemonių kaip e, benzenolių pagrindų gaminami pesticidai nebus galima naudoti, o kito, kitiems pesticidams bus galbūt per mažai rinkų. Kitos kliūtis - konkurencingumo trūkumas, nepakankamai stipri rinka. Tokių produktų kainos paprastai nėra didelės kita problema yra ta, kad kai kurių rinkų segmentų net pakankamai aprūpinti negalime, net trūksta paklausos ar pasiūlos rinkoje, žmonės dažnai net nežino, kaip galima e, vartoti, pavyzdžiui, soją ar kitas kultūras. Labai dažnai problemos pasireiškia visoje vertės grandinėje. Ji nėra e, nuosekli, ji yra fragmentuota. E, Taigi, e, kokiu pasiūlymu mes galėtumėm pateikti europinių lygmenių? Aišku, supaprastinimas ir suderinamumas, registruojant pesticidus – ar augalų apsaugos priemonės būtų teigiamas veiksnys, taip pat e, tas e, sverto poveikis ankštinėms daržovėms turėtų būti vienas prie vieno pagal žalinimo priemonę, taip pat reikėtų orientuotis į inovatyvius naujus maisto produktus bei ieškoti būdų, kaip įvežtinę soją pakeisti vietinėmis ankštinėmis e, daržovėmis augalais užauginamais Europos Sąjungoje. Taigi tiek, labai ačiū uždėmesi dėmesį, nekantrai lauksiu klausimų. Dėkuoju. Prašyčiau, pana Gansovskiai, gal galėtumėte persėsti štai čia. Thank you very much. Um, Labai ačiū. Noriu pasidžiaugti, kad ponas Šeferis iškėlė sojos <clears throat> pupelio klausimą. Tačiau kita vertus, norėčiau pakalbėti ir apie importo poveikį priklausomybei nuo to importo. Taigi, maistas reikalingas visiems ir visada, tačiau labai išaugus gyventojų skaičiui per artimiausius dešimtmečius turės maisto gamybą išaukti nuo 60 iki 110 procentų. Dabar keletas dalykų, ką aš noriu pasakyti. Pradėsiu pirmiausiai nuo žemės ūkio politikos svarbos ir palyginsiu ES ir Brazilijos politiką šioje srityje. Taip pat pabandžiau panaudoti dirbtinį rodiklį, sintetinį rodiklį taip vadinamą, pagal bendrai, bendrą gamybos vertę. Ir situacija tarp ES ir Brazilijos lyginsiu pradant praėjusio šimtmečio 70 metais iki 13 metų. Ir jūs matote, kad ES žemės ūkio gamyba kilo ir paskiau stabilizavosi gana aukštų lygių. Brazilijosgi atveju mes negalime nustatyti tokios konstantės, nes gamybos apimtis labai buvo skirtingos. Tačiau galime pasižiūrėti, kokia padėtis e, sojų auginimo srityje ir ne tik sojų auginimo srityje, bet ir apskritai Brazilijos žemės ūkija. Daug metų e, Brazilija buvo žinoma kaip pagrindinė kavos ir cukraus eksportuotoja pasaulyje. Taip pat jį eksportavo jautieną, pagrindė jungtinės valstijas, kavą, višiukus ir sojų pupeles. Kadangi mums labiausiai rūpi sojų pupelės, pasižiūrėkime, kaip visą tai atrodo palyginant su kitomis regiono valstybėmis. Ir štai šitoje skaidrėje, kurią parengė Junktinio Amerikos valstijų žemės ūkio departamentas, matyti, kad Brazilija ne tik yra numeris vienas sojų pupelių eksportuotoja, bet ir tokia išliks ateityje. Dabar kas importuoja? Daugiausiai sojų pupelių importuoja Kinija ir toliau Europos Sąjunga, kaip kad jūs, ponė pirmininkė, pats ir sakėte. Dabar pereikime prie kito dalyko. Kodėlgi Europos Sąjungai kyla problemų dėl nepakankamo augalinio baltymų tiekimo. Taigi yra įvairūs variantai. Sojai auginti galima naudoti tas pats technologijas ir mašinas, kurios naudojamos ir grūdinėms kultūroms auginti. Bet štai čia yra problema, todėl kad ES yra pirmaujanti kviečių eksportuotoja, bet įsiveža soją. Todėl kyla klausimas, kodėl ES ūkininkai nesinaudoja amerikiečių ūkininkų pavyzdžių, kurie remdamiesi Čikagos biržos um, prognozėmis dėl rūgių ir kviečių atei, būsimų kainų priima sprendimą, kokią kultūrą auginti. Ir tas sprendimas buvo priimtas sojų pupelių naudai. Taigi čia jūs matote, koks yra derlingumas kai jungtinėse valstijose tai vienodas, bet Prancūzijoje yra 2-3 kartus daugia, didesnis derlius negu kitų kultūrų, negu sojo pupelių. Dabar galime pasižiūrėti, kaip atrodo 27 valstybės narės, palyginti, e, palyginant įvairias kultūras. Ir jūs matote, kad bet kuriuo atveju e, sojo pupelių derlingumas nėra toks jau didelis. Ir kyla klausimas, ar baltyminės grūdinės kultūros yra tiesiog vargšės sigutės našlaidėlės Europos Sąjungoje. Tiesą pasakius, Europos žemės e, ūkio perspektyvinėme <clears throat> informacinėme dokumente nurodoma, kad Per pastaruosius dešimtmečius labai krito sojos auginimas dėl to, kad tai ekonominių požiūrių nepatrauklu. O kitas dalykas - baltyminės kultūras yra gana lengva importuoti į ES pakankamai žemomis kainomis. Štai čia jūs matote, kad ankštinės kultūros užima labai nedidelę dalį dirbamų žemių. Tačiau kas yra įdomu, da, kad dar iki bendrosios žemės ūkio politikos inicijavimo, iki 60-ųjų metų tokia teritorija mažėjo. Ir a, įvedus BŽUP įvairios baltyminės kultūros, jų auginimas, skirtingai nuo Brazilijos, labai augo. Nes tuo metu Brazilijos žemės ūkio sektorija buvo auginamos aliejinės kultūros. Kodėl? Todėl, kad sužaidė, e, suveikė tam tikras mechanizmas, nes Nobelio premijos laureatas ekonomikos srities pateikė savo rekomendacijas. Dar reikia pasakyti, kad svarbiausias dalykas kuris susijęs su sojų pupelių ekonominė svarba yra tai, kad jas galima eksportuoti nemokant muito mokesčių, nes 65 procentai <clears throat> prekių, kurioms suteiktas nulinis muito tarifas ir yra būtent sojų pupelės. Tokia vykdoma politika. Dabar jau vyksta šiokių tokių teigiamų pokslinkių, bet netiek jau daug. Dabar mes matome šioje lentelėje, kad vykdomi kai kurie <clears throat> projektai kel, susijęs su baltyminėmis kultūromis. Ir jie sudaro 20 milijonų. Tačiau jeigu pasižiūrėsime, kiek skirta moksliniams tyrimams, tai pamatysime, kad tikrai baltyminių kultūrų uh, tyrimams nėra skiriamas rimtesnės sumos. Kaip galima būtų išspręsti šią didelę problemą? Pirmiausia, mes galime tą problemą išspręsti tik tai daugiau augindami baltyminių kultūrų. Per biologinę įvairovę, per naujus ekonominius skatinančius veiksnius ir reikia toliau diversifikuoti importą. Ir kalbant apie uh, biologinį diversifikavimą, tai šį lentelį rodo, kad <clears throat> Europos Sąjungoje yra auginamos skirtingos rūšis, tačiau baltymų kiekis juose gana gerokai skiriasi, nes yra tam tikri rimtie sviravimai, nes sviravimas nuo minimalaus iki maksimalaus sudaro nuo beveik 15 iki beveik 30 ar net 40 procentų. Todėl visiškai akivaizdu, kad ūkininkai turėtų gerinti situaciją. <clears throat> Toliau. Kokios galėtų būti naujos ekonominės skatinančios priemonės? Na, pirmiausia, galėtų būti a, a, azoto nustatymo schemos, gali būti im, visa tai tvarkoma per importą. O kalbant apie liucerną ir kukurūzą, kukurūzus, tai reikia kompensuoti per a, trašų mechanizmą. Ir kai buvo teisingai pastebėta Madame Andre pranešime, azotinės trašos yra labai svarbios norint gauti e, gerą derlių. Tačiau jų gamyba sudaro apie 50 procentų iškastinio kūro e, energijos gaunamos e, žemės ūkija. Todėl e, faktiškai mes tokiu būdu tik tai teršiame aplinką ir naudos nelabai gauna ir patys ūkininkai. Kitas dalykas. Man atrodo, kad kol mes taikysime <clears throat> e, muito mokesčius, kol mes netaikysime muito mokesčių sojos pupelėms ir jų e, <clears throat> ekstraktams tol nepasikeis situacija, mūsų ūkininkai negalės konkuruoti. O kada kalbame apie diversifikavimą, tai gal reikėtų paieškoti kitų rinkų, iš kurių galima importuoti. Ukraina, pavyzdžiui, ar kitos kai kurios netolimo šalis, kurios galėtų patenkinti mūsų poreikius. Ir kokias iš to galima daryti išvadas. Pirma, technologinių požiūrių nėra jokio skirtumo tarp e, kviečių ir sojų spupelių auginimo. Pagrindinė priežastis, kodėl e, sojas yra e, tiek informuojama, yra todėl, kad joms nenustatytas muitų tarifas. Ir tai yra geras baltymų šaltinis. Ir importas nėra diversifikuotas dėl politinių, to, kad nepriimami politiniai sprendimai. Taigi yra įvairių problemų, kurias galima įspręsti, bet aš sakyčiau, kad situacija gana pesimistiška. Kodėl? Ogi todėl, kad primami politiniai sprendimai ir dėl to, kad lobisnės grupės prieštarauja um, genetiškai modifikuotiems organizmams, jų įveišimui. Ir dar vienas dalykas, žmonės, kurie dirba apskritai žemės, bendrosios žemės ūkio politikos rytyje dirba nepakankamai gerai. Ir aišku, mūsų ūkininkų lobizmas irgi yra per žemo lygio. Labai ačiū už puikiai prezentaciją. E, mums užtenka laiko, jūs laikėtės termino ir, kaip sakiau, dabar pirmasis klausimų raundas. Ir pirmasis paprašė žodžio ponas Tarabella. Dėkuoju, ponė Šefer, e, ponė Kasnovski, už jūsų labai įdomius prezentacijas. Ir e, prieš keletą metų aš taip pat klausiausi e, pono Dark Mark Tiffany, prancūzijos profesorius, irgi prezentacijos, kuris m, mm, kalbėjo apie m, susitarimą, nes tuo metu tai prieštaravo Kyoto protokolui ir jis sakė, kad m, mm, kad Amerikoje daugiausia um, uh, ankšnių galų uh, importuojama iš Brazilijos. Aš suprantu, kad reikėtų mums susitarti ne vien tik tai su kaimynais, bet ir Europoje mes turėtume parengti naują strategiją, kur, pavyzdžiui, galėtų galbūt paderinti derlingumą ir, pavyzdžiui, Lenkijoje ir, ir, ir Rumunijoje būtų galima auginti tos augalus ir sumažinti priklausomybę nuo, nuo kitų, nuo kaimynų, tai yra nuo Amerikos, kalbant apie augalinius e, e, baltymus. Taigi, jūsų nuomonė, kokias strategijas mes turėtume taikyti ir, kaip sakėte, augaliniai baltymai padeda atsijėti e, bet mažai kas daroma, kad didintume našumą šitų kultūrų, ankštinių kultūrų. Taigi, jūsų nuomonė, kokių strategijų turėtume laikytis, kad parengtume europinę strategiją, kad būtų sumažinta mūsų priklausomybė ir, pavyzdžiui, naujosios ES šalis ir, pavyzdžiui, artimieji kaimynai, kaip ir Ukraina arba Rusija,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 Aš prisimenu ir 2011 metais buvo parengtas dokumentas ir buvo kalbama apie tą ilgą, ilgalaikį klausimą apie, apie baltymų deficitą. Tai tikrai ilgai sprendžiamas klausimas, aš buvau pranešėjęs tuo metu ir taip pat buvo klausimai, buvo posėdis ir visi kalbėjo, kokia baisi situacija, koks yra vakumas ir tas vakumas dar didėja ir taip pat e, BŽVP, visi, visi, visos problemos, visi klausimai, kur mes kalbam apie žalinimą, bet mes dar neįgaunam pagreičių ir yra pavyzdžiui, lobistų grupės, kurios visiškai nesidomi, visai nenori, kad Europa gamintųsi savo baltymus. Galbūt jūs galėtumėte paaiškinti šiek tiek plačiau, ką jūs norit pasakyti, apie, kalbėdamas apie lobistų grupės. Tai rodo, kad reikia imtis politinių veiksmų, nes buvo kalbama, kad Europos gamyba pridyksta Brazilijos gamybai. Tai nereikia tokių palyginimų, nes Brazilijoje ir Argentinoje yra didelį e, kiekį e, sojos yra išauginami, tai čia mes negalim lygintis ir viskas atsispindi mano pranešime 11 metais parengtame ir kodėl nuo to laiko mes mm, mažai padarėm, kodėl mes nesiekėm taip pat ir klimato tikslų, kodėl mes mm, nemažinam mm, azotinių trašų kiekių reikėtų tiesiog sukurti vieną ciklą, kad būtų taip pat ir energijos naudojimas kiekis mažinamas ir mm, energetikos komiteto atstovai teigia, kad viską reikia susijęti. Mes kalbam apie augalinius baltymus, bet mes mm, turėtume tikrai mm, parengti vieną bendrą strategiją. Ir, pavyzdžiui, mane šiek tiek stebina taip, ką sako ponas Šefer, ir e, jūs kalbat e, apie e, įvairias sankštinės kultūras, kad būtų parengima, pagaminama kiek daugiau, kiek manoma daugiau alkoholinių baltomų, bet ką galim pasakyti apie, um, apie augalų apsaugą, apie uh, fitosanitarijos produktus. Čia yra didžiulė problema. Aš apie tai kalbėjau savo pranešime savo laiku. Būtent tai, kad trūksta žinių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 Na, aš sutinku su jumis, tai tikrai yra svarbi tema, nes tai nėra mano tem, tem, temos dalis, tai yra kalbam apie augalų apsaugos priemonės ir čia aš turiu paprieštarauti. Aš e, lankiausi kai kuriuose ūkiuose ir vėlgi e, lankysiuosi ir ten tikrai trūksta trūksta e, augalų apsaugos priemonių, tai sumažėja derlius trečdaliu. Mes auginam e, ankštinius augalus 25 tai metus, tai mes tikrai žinom, apie ką kalbam ir problemas didėja. Jūs, aišku, esate teisus, kad organiniai ūkiai daug ką padarė, bet jie yra tik tai viena viso vaizdo dalis ir problemas kyla dėl to, kad auginama per daug, per įvairių ankštinių kultūrų. Reikėtų arba grįžti prie tų įprastinių kultūrų, arba skirti didesnius plotus, jeigu norim, kad būtų didesnė vairovė ankštinių kultūrų, tai mes tikrai turim per mažai resursų, taigi, kaip sakiau, ne, ne, ne, ne visai su jumis sutinku, nes aš kalbu apie organinius ūkius, tai ten netrūksta žinių, yra informacija, yra patirtis ir mes tai vystom, tai darom ilgus metus. Taigi vis dėlto aš galiu indikuoti dar vieną problemą. Aišku, yra ciklas ir mes sukamės atgal. Tai reiškia, kad nėra pakankamai tyrimų, nes rinka silpna, bet jeigu grįšim prie tyrimų, tai tuomet nėra pakankamo susidomėjimo ir, ir užsidaro ratas. Tai reikia tiesiog išeiti iš to užburto rato. Ir kad išspręstume tą problemą, kurią jūs nurodėte savo dokumente. Ir pavyzdžiui, mes galėtume e, skirti plotus ir galėtume e, tiesiog skatinti apšnės kultūrų vystymą. Yes, possible. Ponas Des. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju kalbėtojams už prezentacijas. Galiu patvirtinti, kad tai, kas pasakyta, yra tiesa, 70-ame dešimtmetyje aš buvau vienas iš pirmųjų uh, savo apylinkėse, kuris padėjo auginti rapsus ir tikrai turiu teigiamas patirties. Bet uh, šis anglas nebuvo uh, atspindėtas ataskaitose. Na, taip pat žeminiai miežiai ir e, mes juos auginame ir ko mes nežinome, tai mes nelabai supratome, kaip yra daromi apskaičiavimai, kaip mokslininkai apskaičiuoja. Ir aš domėjusi Brazilijos ūkiais ir mm, Brazilijoje yra 80 tūkstančių hektarų. Mm, ir, pavyzdžiui, vienas ūkininkas e, turi 60 tūkstančių hektarų, tai reiškia, jis užsiema sėjomainą ir jis gali pasirūpinti visais, visais plotais. Ir dabar nebe taip, kaip yra 20, kaip buvo prieš 10 metų, čia tikrai labai reikėtų atidžiai žiūrėti ir kad būtų ir atinigama e, sėjomana, kad tikrai būtų tvarus žemės ūkis bet to reikia aiškiai pasakyti, kad jeigu pažiūrėsim apie rapsauginimą ir augalinius baltymus, tai čia žmonės gali turėti savo prestus ir galima patiems pasigaminti pašarų. Tai reiškia, vėlgi yra tasai ratas, ta, tas ciklas, apie kurį jūs kalbėjote ir kuris yra tikrai pagėdaujamas, kad um, būtų ne 0,7, bet 1. Ir, aišku, yra parengti deleguoti į teisės aktai. Noriu pasakyti, kad jeigu nepanaudosim agri komiteto pagalbos, tai bus lygis 0,3, apie tai kalba komisija ir mes kreipiamės į komisiją, kad būtų panaikyti deleguoti į teisės aktai. Mes norime dėrėti su komisija šiuo klausimu. Dėl to e, ir yra 0,7. Tai čia mes e, siekime saugoti batiminis augalus ir agrikomiteto dėka tai vyksta, mes to džiaugiamės, tai aš esu dėkingas, visiems frakcijos nariams, visi, visiems, kurie balsavo, tai buvo labai svarbus sprendimas ir reikėtų tęsti mm, darbą, kad mm, augaliniai, kad baltyminiai augalai būtų kuo plačiau auginami. Oui, merci, président. Tout le monde le sait ici, je crois. Le... Dėkuoju, pirmininkė, visi žino, kad aišku, yra. Ir būtent šetė gyvulius augaliniais e, baltymais, bet dabar e, e, auginami augalai Europoje atitinka tik tai keletą, tik tai nedidelę dalį, tik tai kelis procentus viso, viso, viso poreikio, ko gero gal 20 keli procentai. Ir Prancūzijoje auginami daug tokių augalų ir mes, aišku, nepridikstam Brazilijai arba Argentinai. Argentinai ir, Argentinai ir Aišku, nereikia pamiršti, kad yra ir e, GMO. Ir e, žinote, kad yra tikrai sunkus klausimas. Na, Prancūzija daugiausiai importuoja ir daugiausiai suvartoja Europoje. E, ir reikia nepamiršti, kad tai yra numatyta laisvos prekybos sutartyje, taip su Rusija, su jungtinėmis valstijomis ir yra siekiama kad Europoje sumažėtų akšnių galų plotai. Ir prancūzijai, prancūzijos ekspertai teigia, kad plotai turėtų padidėti Prancūzijoje bent jau du kartus, kad mūsų, sumažėtų mūsų priklausimas nuo, nuo, import, nuo užsienio gamintojų. Ir, pavyzdžiui, Prancūzija turėtų būti apie 200 tūkstančių hektarų ir nuo 14 metų plotas padidėjo, bet e, to nepakanka. Ir dabar apie 50, apie 50 procentų e, e, baltymų yra importuojama, bet taigi mums to nepakanka ir ką jūs siūlote konkrečiai ir veiksmingai, ką daryti, kad būtų pagaminama ir kad iš tikrųjų būtų augalams skirti didesni plotai.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 negalime auginti gyvulių, nepar, nepa, neturėdami jiems pašarų. Ir čia yra priklausomybės klausimas, priklausomybė nuo importo. Aišku, yra tam tikrai pribojimai, gamtiniai pribojimai. Nėra daug šalių, kur juos galima auginti. Reikia tai pripažinti, vienas dalykas. O antras dalykas kai yra pateikiama analizė tai mes turim pasakyti tiesiai, kodėl tiek daug sojos pupelių e, importuojama iš Brazilijos, kodėl negalima auginti Europoje. Todėl, kad yra skirtingi, yra didžiuliai kainų skirtumai. Mm, kaštai vienai tonai išauginti tai yra labai dideli ir mm, mes neimportuojam GMO, mes importuojam GMO iš Brazilijos, taip yra toks faktas ir kai dėl to, ką mes importuojame. Ar mes galime auginti GMO e, sujas, sujas papilės ES, bet ne, o mes importuojame tokia, tokius, tokias papilės iš Brazilijos ar kitų. Taigi vienas dalykas yra kaina už toną arba koks, bet koks kitas vienetas. Tai jeigu palyginsim kaštas už toną Brazilijoje ir ES, nu, tai matysime, kad skirtumai yra didžiuliai. Ir derlingumas iš hektaro ir taip pat įdirbis kiekvieno šaly yra, yra didžiulis, tai yra tradiciškai auginamos tojos pelės. Ir tai yra vienas dalykas. Taip pat yra įprastiniai, neįprastiniai metodai. Tai jeigu rimtai kalbėsim, tai reikia sąžininkai pasakyti, kad nereikia importuoti, bet mes turim rasti mokestinės kitokias priemonės, užkirsti kelią GMO gyvendinimui. Tai reikia kažką padaryti, bet galėsim amžius šnekėti, bet niekas, niekas nepasikeis. Bet kodėl mes neauginam savo, o atsakymas yra kainų skirtumas. Um, thank you very much. Um... Ponas Hangaken. Anhan, e, dėkuoju, na, kalbėta įvairiomis temomis. Kai kas nori grįžti prie klausimo, kaip išmaitinti pasaulį. Juk čia buvome susitikę ir su Brazilijos žemės ūkio ministre, kuri kalbėjo apie tai, kad e, pasaulį išmaitins Brazilija. JAV sako, kad e, būtent Amerika pasaulio maitintoje bet mes taip pat esame įsipareigoję dirbti prie maisto kiekio didinimo, bet kodėl nesukūrus sistemos, kuri mus, mus pačius išmaitins, tai būtų prasmingiau. Kas jei Brazilijos ministrė ir JAF valstybės sekretorius užsijimtų pasaulio maitinimu, o mes rūpintume savimi, nes priešingų atveju bus per daug maisto pertekliaus. Ar tikrai problema yra tai, kad trūksta maisto? Nemanau tikrai nemanau, kad ES turėtų gailėtis žmonių ir juos maitinti. Nemanau, kad reikia vadovautis iliuzijomis. Manau, kad mūsų siekis gaminti daugiau yra motivuotas pelno siekimu, net. Uh, Net godumu, taigi visą tai tie tikslai dangstomi apgaulėmis. Uh, Aš manau, kad reiktų labai realistiškai vertinti mūsų poreikius. Ačiū. Ponas Andrėjų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, savo ruoštų aš norėčiau padėkoti abiems pasis... kalbėtojams, kurie pristatė savo tyrimus e, šią temą. Ir noriu pasakyti, kad aš esu vienas iš tų, kad mes turėtume, kaip ir sakė ponas Tarabela, tikrai parengti strateginį planą, e, kaip padidinti augalinių baltymų kiekį gamybą Europoje. Tai daug politikų apie tai kalbėjo ir, aišku, negalim patikti vieno atsakymo, bet aš manau, kad reikia na, įsijungti reikia dalyvauti. Matome, kokias yra pastarojų metų reformas. Mes sakome, kad reikia atsisėti ir kad reikėtų užtikrinti bent jau 2 procentų lygį, kad um, ūkininkai galėtų save išlaikyti, nes uh, aš tikrai manau, kad prekybos politika turėtų būti peržiūrėta. Ir bent jau už to, kas yra žinoma, tai mes turim tą politiką pritaikyti ir pritaikyti prie mūsų aplinkos saugos politikos ir mm, kalbėti apie klimato kaitą, bet iš kitos pusės, kalbant apie Braziliją ir jungtinės valstijas, reikia žinoti, kas vyksta tuose šalise ir mm, kaip yra gaminama e, stoja. Ir tai, aišku, svarbiausia, tai e, aplinkosaugos klausimas, nes yra e, naikinamas Amazonės džiunglės. Tai vėlgi yra politinis klausimas ir reikėtų taip pat numatyti ir skirtingą kaiminystės politiką. Pavyzdžiui, žiūrėkime į Ukrainą, kuri yra, na, kaip pasakyti, šalis, kuria, su kuria galėtume tinkamiau geriau bendradarbiauti. Ir galiausiai turiu pasakyti, kad šitoje srityje yra mūsų politinė atsakomybė parengti priemonės tyrimams. Tai yra svarbiausia tema ir aš manau, kad čia mes turėtume imtis visų priemonių, kad galėtume užtikrinti tam tikrą autonomiją ir turiu pasakyti, kad tai yra svarbu mūsų žemės ūkio ir žemės ūkio ateičiai. Kastu. E, ponas De Castro. Ačiū pirmininkė. Iš ties e, mano klausimą ponas Buda iš, e, iš dalies pateikė. Iš tiesų, didžiąją dalimi Europa soja įsiveža iš Šiaurės ir Pietų Amerikos valstybių. Uh, Šimtai tūkstančių tonų sojos pas mus atkeliauja, tikrai labai stebinantys skaičiai. Bet juk reformuodami bendrą žemės ūkio politiką siekiame sukurti paskatas, kad Europoje daugiau sojos užsiaugintume. Bet iš jūsų pranešimų, gerbėmieji prelegentai, atrodo, kad tas papildomas kiekis yra labai nedidelis. Taigi, pratesdamas pono būdos klausimą, klausiu, ar yra galimybių padidinti baltyminius augalus Europoje, žinant, kad E, didžioji valstybių narių dauguma draudžia e, genetiškai modifikuotų organizmų jų, auginimą jų teritorijoje. Ir taigi klausimas, ar galima, nenaudojant GMO, padidinti bendrą uh, baltyminių produktų auginimą Europoje. Pone Maginės, pacituosiu kalbėtojus. Sakote, kad uh, neprimtinai daug įsivežama eksport, importuojama į Europą. Bet kokiagi alternatyva tiem 70 procentų sojos, kurį įsivežama, kaip realistiškai vietos priemonėmis galėtume padidinti vietoje užauginamos sojos kiekius. Taip pat, e, tęsiant pono Dekastro klausimą, kiek ne genetiškai modifikuotos sojos galėtume, patys galėtumėm užsiauginti kitas klausimas - importo tarifai. Maistas kainuoja. E, jei jį įsivežame, jei jį auginame vietoje, taigi čia labai svarbu suderinti politinės priemonės, kad skatintume vidinį vartojimą ir užsiauginimą ir ribotume eksportą tam tikrais tarifais. Ponas Sitizanu? Tai Pane pirmininkė, aš kai dirbau E, komitete pas save aš stengiuosi įtikinti ūkininkus, kad jie gamintų kaip įmanoma daug, e, daugiau e, ankšnių kultūrų ir gamintų kaip manoma daugiau proteinų pas save, bet tai tikrai buvo labai sunki, sunku, nes man kyla klausimas, aišku, kokios yra priemonės, kokiamis priemonėmis galime naudoti ir skatinti, kad augintojai savo e, žemėje tikrai augintų, augintų daugiau e, augalinių baltymų ir tai, tai galbūt būtų dalinis problemos sprendimas.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 kaip ką tik prieš mane kalbėjęs kolega sakė, e, mūsų ūkininkai, Vokietijos ūkininkai susiduria su problemomis, tačiau jie daugiau orientuojasi į rapso auginimą. E, rapsas yra aliejinga kultūra, bet šiuo atveju mes daugiau akcentuojame ankštinius e, produktus, ankštinės daržovės Bet e, ankštinės daržovės daugiau išskiria azoto nei, sakykime, rapsas. Mums svarbu, kad mūsų gyventojai vartotų daugiau augalinių baltymų, nepriklausomai nuo to, iš kur e, tie produktai atkeliauja. Mano regione, pavyzdžiui, gerų rezultatų pasiekta auginant lubinus Na ir galiausiai reaguojant į pono Des pastabą. Žinau, e, ponė Des, kad jūs esate tarsi ir ūkininkas be ūkio, bet turbūt nenuneiksite, kad sojos auginimas Argentinoje ir Brazilijoje nėra testinis, tai nėra tvaraus ūkininkavimo pavyzdys. Lankiausi abiejose valstybėse ir mačiau, kad kai kuriuose ūkiuose net 80 procentų visos e, ariamo žemės užsodinta soja. Bet tai nėra tvaru, nėra palanku ilgalaikiai ūkininkavimo metodikai. Taigi negalime taip prorožinių sakinių žiūrėti į situaciją Argentinoje ir Brazilijoje. Ačiū. Labai dėkuoju. O dabar prašysiu gerbiamus prelegentus e, pasisakyti ir atsakyti į klausimus ir dar komisijos atstovas. Atsiprašau, kad pamiršau. You, Ačiū pirmininkė. Ačiū už galimybę Europos komisijos vardu pasisakyti. Labai ačiū už pranešimus. Tokiomis įdomiomis temomis pateiksiu vos keletą komentarų, neužimdamas per daug jūsų laiko. Ir pranešimai, ir diskusijos e, didžiąją dalimi orientavosi į a, ekonominius veiksnius, kurie ūkininkams šias kultūras padaro nepatrauklias. Priminsiu ir priekybos režimą bei susitarimus. A, tokios kultūros a, e, kaip grūdai, ankštinės, pro, ankštinės kultūros bei aliejinės kultūros dažniausiai patenka į nulinio eksporto režimo e, lauką E, buvo kalbėta ir apie bendrą žemės ūkio politiką. E, čia įvardyčiau visą priemonių sąrašą, kurios yra taikomos ir kurios pasiteisina e, neapsiribojama vien tik tai ekonominėmis priemonėmis. Aišku, tiesioginės išmokos užtikrina ūkininkams stabilės pajamas, kad šie galėtų planuoti auginti tas kultūras, kurios palankesnės aplinkai, logiškesnės, o žalinimo priemonėje yra nustatytos tos um, žemės ūkiai svarbiausios teritorijos, uh, agricultural focus areas, e, taip pat ekologiškos priemonės, e, ekologiškumo priemonės, tai yra priemonės skatinti ekologišką produkciją. Toliau, susietoji parama, kurią gali pasirinkti taikyti valstybės narės, tai yra praktiškai taikoma priemonė, kaimo plėtros priemonės jau daugelį metų įgalina ūkininkus auginti baltyminę produkciją ir gauti paramą. E, jau daugelį metų pagal e, septintąją programą bei Horizontas 2020 priemonės yra įgyvendinamos, bet tai yra net e, europinės dimensijos projektai, o tyrimai atliekami daugiausia nacionaliniu lygmeniu. Europos inovacijų partnerystė taip pat yra turi konkrečią darbo grupę, būtent e, dirbančią e, baltyminių kultūrų lygmenių. Taigi, e, neapsiribojama vien tik tai ekonominėmis priemonėmis, bet praktinė prasme ne viskas tik juoda ir balta. Esama ūkininkavimo metodų, kurie palankus E, baltyminėms kultūroms ir mes bandome tokius metodus ir skatinti toliau. Ačiū. Bardzo dziękuję. W tej chwili poproszę. Labai ačiū. Ir dabar e, prašau, gerbimas kalbėtojų, jums penkias minutės. O kas tie dalykai? Ja, es waren eine ganze Reihe von. Äh Kągi. Buvo keletas įdomių klausimų. Ir gal pradėsiu nuo Hoislingo klausimo. Tiesiog pamiršau tą klausimą. Ar jūs galėtumėte jį pakartoti, prašo profesorius Šaferis. Ne pirmąjį, o antrąjį klausimą. kaip pakeisti importuojama soja, soja Europoje auginama soja. Tiesą pasakius, mes turime labai daug įdomių kultūrų, kurios auginamos Prancūzijoje, Vokietijoje ir kurių derlingumas lyginti, lyginant su soja yra kur kas geresnės. Bet dėl um, kultūrų rotacijos dažnai negalima auginti tokių kultūrų Europoje, nes tik 10 procentų gali sudaryti ankštinės kultūros bendroje teritorijoje. O aš manyčiau, kad bent jau Vokietijoje galėtų auginti pakankamai baltyminių kultūrų ir jomis visiškai pasikeistų įvežama soja. Be to, iš dalies galėtume pakeisti soją, įvežamą soją ir aliejiniais augalais, aliejinėmis kultūromis. Vokietijai gal pavyzdžiui nepakaktų visų tų priemonių, nes egzistuoja ir tam tikrie apribojimai, kaip jau minėjau, kiek galima a, kitų kultūrų auginti bendrame plote. Toliau profesorius Gonsovskis. Ačiū. Dėkuoju. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jeigu kalbam apie tokį analitinį apdorojimą, kurį aš minėjau, ne, nepaminėjau, kurį atliko, e, atliko parlamentas Environmental Impact, tai jūs turite šitą publikaciją ir ten labai išsamei yra parodyti problemos sprendimo metodai. Ir e, norėčiau dar kartą pakartoti, kad visų pirma, tai e, Europos atveju yra per e, didelė kviečių gamyba, mes esam didžiausias eksportuotojas kviečių palyginus, bet pat esame didžiausias sojos importuotojas. Ir dėl to kila klausimas, kaip išspręsti. Ką minėjau ir ką, ką jūs sakėte, tai kalbant apie dabar Mm, skirtingus mm, klonus, tai yra kviečiai ir ankštiniai. Ir mes neišspręsim tos problemos, kol nebus išspręsta tai ekonominiu būdu. Ir jūs, vienas iš jūsų tvirtino, teikime, kad yra maisto perprodukcija, kad yra dirbtinė situacija, kad ministrai jungtinių Tai pavyzdžiui, ir Junktinės valstijos, ir Brazilijos atstovai teigia, kad nori išmaitinti visą pasaulį. Na, norėjau paminėti Afrikos rajoną pietus nuo Saharos, kur yra, e, yra 800 e, milijonų žmonių ir greitai bus 2 milijardai. Ir ten tikrai trūksta maisto ir atsiranda tokia situacija, kai yra migracija iš Šiaurės Afrikos ir jie keliauja dar labiau šiaurio, pasiekmes baisios. Ir kaip e, ponė e, teigia, kad kaip ir aš e, sakau, reikėjo, reikia įvesti e, muitus sankšniams augalams ir tai galima reglame, reguliuoti situaciją vidaus rinkoje. Reikia dėl to pagalvoti, koks turėtų būti veiklos metodas kadangi visų pirma, kaip kolega ir sakė, aš pradėjau savo karjerą kaip ūkininkas ir reikia ilgai galvoti, kokias vystas pradėti auginti. Ir jeigu yra politinis sprendimas dėl aukšnių galų apsaugos ir jeigu jis galioja, pavyzdžiui, e, sprendimas dešimčiai metų, tai dar praeis keli metai, penki metai, kol ūkininkai įsivažiuos, kol pradės auginti kitas kultūras, kitas veislės, bet reikia, reikia laiko, bet reikia paminėti, kad be stojos yra ir kitos ankštinės kultūros, kurios galėtų, kaip jūs sakėte, galėtų pakeisti e, sojos, sojas, sojas gaminius. Taigi, aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad uh, mano nuomonė, jeigu nebus ekonominio sprendimo, ir čia vėlgi atkreipiu dėmesį į tą faktą, kad yra e, Brazilijos žemės ūkio politika, kuri daro įtaką. Ir norėčiau priminti e, tą skaidrę, kad jeigu mes užsimam e, bendrąją žemės ūkio politiką Europos Sąjungoje ir šiuo metu ankšnių augalų kultūrų auginimas sumažėjęs ir e, reikia stipresnių, rimtesnių sprendimų ir čia reikia politinių sprendimų. Tokia mano nuomonė. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju, gerbėmieji. Ir dabar baigiame pirmąją dalį. Pereiname prie antrosios dalies. Antrojoje dalyje pirmiausia pasisakys ponas Matijas Kron, po to ponia Marija Peletie ir galiausiai ponas eh, David Maknaiten, mm, ponas Matijas Kron, eh, kalbės apie tai, kaip yra profiliuojami augalai Mm. Ir e, kokie gali būti pokyčiai, koks yra perėjimas ir kaip yra išgaunami baltymai ir kokį vaidmenį stoja vaidina Europos žemės ūkyje. Jis yra Benapstorija narys, tai yra nevyriausybė, ne organizacija ir jis, e, jie užsima su suginimo plėtra Europoje ir, ir, ir kitose plotose. Ir e, dabar iš karto norėčiau suteikti gerbiamam kalbėtojui žodį. Labą dieną, kalbantysis kalbanys jungės mikrofoną. Labadiena. Tikriausiai mano skaidrės kelia sunkumų, bet laimė jų nedaug. Aš daugiau kalbėsiu, negu kad skaidrių rodysiu. Well, thank you, Mr. President, for inviting me. Thank you very much. Uh, Ačiū pirmininkė, kad pakvietėte mane į šį posėdį ir taip pat noriu uh, padėkoti ponui Šeferiui ir ponui Konsovskijui, nes jie kalbėjo labai daug įdomių dalykų ir man ko gero gali tekti sutrumpinti mano kalbą. Taigi, jūsų programa šiandieną sako, kad turėčiau pakalbėti apie sojos pupelių vaidmenį Europos žemės ūkija. Ir remsios um, Donojaus soja patirtimi. Donojaus soja tai yra tarptautinė pelno nesiekianti nevyriausybinė organizacija, vienyti 245 narius 19 Europos šalių. Mes nesame sojos lobistai. Iš karto turiu pastebėti, mes tiesiog subūrėme įvairius narius, tie, kurie dirba tiesiogiai žemės ūkė, tie, kurie perdirba produktus, prekiautus ir nemažai pilietinių bei kitų organizacijų. Kitaip sakant, mūsų organizacija gana plačiai veikia. O kai kalbame apie sojas Dunojaus regione, tai turiu pasakyti, kad Dunojaus regionas yra labai gerai pritaikytas e, sojos auginimui ir mes kur kas ilgiau nei amerikiečiai ar brazilai auginame suoją, faktiškai ilgiau negu kad kiniečiai ar japonai. Nes būtent Dunojaus baseine soja labai seniai yra auginama ir jos auginama daug daugiau negu kitų ankštinių kultūrų. Todėl mes e, iš vis nesvarstome, reikia mums auginti soją ar ne, nes bet kuriuo atveju galime kalbėti tik tai apie gerą grūdinių kultūrų sistemą arba blogą grūdinių kultūrų sistemą, nes augalai visi geri, yra tik blogos sistemos. Ir šiuo atveju mes kalbame, kaip pagerinti mūsų žemės ūkio sistemą, panaudojant soją. Todėl už ar prieš soją mes tokios diskusijos neplėtojame. Faktiškai aš noriu pakalbėti apie kai ką kitą apie pereimą nuo vienų baltymų iki kitų. Jūs žinote, vokiečiai kalba apie energijos um, panaudojimą ir pereimą nuo iškastinio kūro prie atsinaujinančio energijos šaltinių. Ir aš manau, kad žemės ūkė turėtų vykti panaši diskusija. Taigi pabandysiu, pirmiausia, pradėsiu nuo motyvų. Jeigu mes norime, kad būtų <clears throat> geresnė sistema, o tai turi būti pasaulinė sistema, tai turime štai ką atkreipti dėmesį. Pietų Amerikoje soja užima nuo 40 iki 45 procentų, Paragvajoje, Uragvajoje iki 77 procentų. Taigi Pietų Amerikoje sojos yra auginama kur kas daugiau. Tiesą pasakius, tai, kad jos toks didelis procentas auginama, nėra gerai nei žemės ūkio politikai, nei pačiai žemės ūkio sistemai. Jeigu mes e, pažiūrėsime, kiek auginama ES, tai 0,9 procentai remos žemės tik tai skiriama e, sojai. Tai akivaizdžiai per mažai. Kaip jau sakiau, nei ankštinės kultūros, nei soja pati nėra nei gera, nei bloga kultūra. Yra tik tai blogos arba geros sistemos. Ir tai svarbu suprasti. Jeigu jūs nenorite skatinti sojos auginimo, tada jūs galvojate apie kažkokią tai kitą kultūrą, kuri darys jūsų sistemą atsparesnę išorės e, poveikiui. Keletas pastabų. Pirma, tai yra ekologinė žemdirbystę ar tradicinę žemdirbystę. Man įdomu štai kas. Ne tik politikai, ne tik Bruselis kalba apie tai, kad reikia auginti daugiau ankštinių kultūrų. Ir apie tai mes girdime iš visur. Ir ypač daug iš tradicinę žemdirbystę besiverčiančių ūkininkų. Nebejotina, kad reikalinga gera sistema, kad būtų gaunamas aukštas derlius, sumažintas kenksmingų organizmų skaičius, užtikrinta, kaip kovoti su piržolėmis ir taip toliau. Taigi nėra taip jau paprasta sukurti gerai veikiančią sistemą. Austrijoje, iš kur aš esu kilęs, sojos produktai yra labai konkurencingai ir noriai perkami per pastaruosius dešimt metų. Taigi konkurencingumą galime užtikrinti. Jeigu pasižiūrėsime, ką rašo žemės ūkių besidomanti spauda, tai pamatysime, kad jis sako, kad visa sistema grūtinių kultūrų auginimo yra pernelyg supaprastinta. Ir net jeigu mes pažiūrėsime įvairiausias rušis, kurias auginamos laukose, tai pamatysime, kad labai daugelis kultūrų tiesiog išnyko iš mūsų laukų, dėl to, kad pati sistema neskatino jas auginti. Viskas buvo nukreipta labiau į konkretų, konkretaus maisto gamybą ir tokia išvada daro nepriklausomo tyrimo autoriai. Europos parlamentas ir komisija patys pripažįsta, kad um, pagal naują žemės ūkio bendrąją politiką turėtų būti daugiau kreipiama dėmesio um, įvairinimui įvairiausių kultūrų, taip pat daugiau ginti tų kultūrų, kurios gali perdirbti azotą. Bet viso to nepakanka. Reikia sustiprinti priemonas, kurios leistų Uh, užtikrinti didesnę grūdinių kultūrų rotaciją. Vienas kultūras keičiant kitomis kultūromis, nepamirštam tame tarpe ir baltyminių kultūrų. Aš žinau, kad žalinimo elementas yra labai svarbus ir žalinimo kontekste daugiau dėmesio yra skiriama ankštinėms kultūroms, bet visiškai, kai kalbame apie kultūrų rotaciją, nieko nesakome apie E, baltyminės kultūras, o turėtume. Ir apskaitai aš manau, kad Europoje ir patėjo laikas kalbėti apie baltyminių kultūrų politiką, jeigu mes rimtai norime sumažinti importą ir priklausomybę nuo jo. Ką reiškia tvarus importas? Niekas nesako, kad importą reikia uždrausti. ES labai daug ką pati eksportuoja, tačiau dabartinis sojos pupelių importas yra pernelyg didelis. Ir jeigu mes pažiūrėsime į ekvivalentiškumą, tai Europoje gaminama tik apie 3 tonas, 3,5 tonos iš hektaro. Bet portuoja maždaug apie 35 milijonus tonų. Dar vienas dalykas. Mes dirbame žemę, kuri nėra naši, nes mes labai intensyviai naudojame tam tikrus žemių plotus ir uh, jų našumas kilo po 30-45 procentus kasmet, bet mes turime galvoti apie naujas žemės plotus. Ir <clears throat> gali kilti klausimas, o jeigu mes padidinsime žemės plotus 45 procentais, tai ar ta papildoma žemė bus naudojama sojai auginti, ar apskritai baltyminiam kultūram auginti, ankštiniam baltyminiam kultūram auginti. Ir Briuseliui turėtų galų gale pripažinti, kad nebus uh, situacijų, kai išloš visi. Nes, pavyzdžiui, uh, centriniai vidurio Europoje galima auginti visko, ko tik norite. Ir jeigu 5 procentai žemės ūkio paskirties žemės e, vidurio rytų Europoje būtų naudojama sojai auginti, tai mes praktiškai pusę savo poreikių patenkintumėme iš vidaus produkcijos. Tie 5 procentai reiškia mažiausiai 12 milijonų tonų sojos. Ir tai ne kapeikos jau, atkreipkite dėmesį, tai rimti skaičiai. Dar vienas dalykas - monokultūros. Jeigu um, rotacijos kultūra yra gera ir grūdinių kultūrų auginimo sistema yra gera, tai gali būti labai naudinga. Toliau. Reikia imtis darbo ir kurti darbo vietas kaimo vietovėse. Nepamirškite, vidurio rytų Europoje yra auginami kviečiai pagrindę ir kai kurios kitos kultūros, bet labai mažai yra auginama sojas, kurią mes importuojam. Ir žinot, visa ta sistema primena kolonijinio laikotarpio sistemą, kada praktiškai mm, eksportuojamos žaliavos, o importuojami baigti produktai. Mes panašiai elgiamės, nes mes importuojame į Europą jau gatavą produktą - sojų pupeles. O galime patys padvigubinti sojos auginimą Lietuvoje, tai per uh, dešimtmetį mes galėsime uh, patys pasitenkinti, e, patenkinti savo poreikius. Tai reikia 500 tūkstančių hektarų teritorijos. Ir mes galime pasakyti, remdamiesi savo patirtimi sojos auginimo Dunojaus baseine, kad tai yra įmanoma. Be to bus sukurta papildomų darbo vietų. Nereikia galvoti, kad kažko yra kažkas blogai arba kažkas labai gerai. Mums tiesiog reikia tobulinti savo žemės ūkio sistemą ir užtikrinti geresnį baltyminių kultūrų panaudojimą ir manau, kad privatus sektorius galėtų imtis iniciatyvos, kuri duotų naudos visiems. Kita vertus, Europa turėtų siekti ambicingesnių tikslų. Ir ne tik taip apsiriboti soja, reikia auginti ir kitas ankštinės kultūras įvairiose ES vietovėse. Ir norėčiau pažymėti, kad geriausia būtų remti šiuo atveju europinę integraciją, remti kaimo plėtrą ir um, tobulesnės ūkininkavimo sistemas bei ekonominę integraciją, nebejotinai. Ačiū. Bardzo dziękuję. Teraz poproszę. Ačiū. Dabar paprašysiu ponę Marija Felitie ir ji yra, be kitako, e, Prancūzijos žemės, nacionalinio žemės ūkio e, komiteto narė ir ji e, taip pat dalyvauja nevyriausybinėje organizacijoje, tai yra darbas ateities kur, nu, kartomis, jie atlieka daugybę, e, užsima įvairią veiklą, įvairių darbų, įvairius darbus atlieka ir dabar suteikiu žodį poniai Marion. Merci, monsieur le président. Je... Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte mane čia pasisakyti, nes aš tikrai jau 30 metų dirbu šitoje srityje, biologinėme žemės ūkyje ir ta į žemės ūkio įmonę, kurią aš vadovauju, dirba ekologinėje srityje ir mes auginame gyvulius ir augalus. Ir aš čia norėčiau e, pasakyti, kad aš šiandien išklausom įvairius pranešimus, turiu pasakyti, kad jie visi labai svarbus. Na, norėčiau pristatyti savo įmonę, kaip jie funkcionuoja. Mes dirbame nuo 84 metų ir mes esame įsikūrė Mistančian scenaryje ir tai yra labai patogi geografinė padėtis, lengvina mainus. Tai yra šeimos įmonė, nepriklausoma įmonė ir mūsų specialybė yra labai plati. Tai yra mes e, auginame gyvulius, agrobiologiją užsimame ir mes dirbame kartu su e, žemdirbėjais, užsimėme mainais. Mes, e, saugome ir pertirbame produktus. Pagrindiniai dalykai. Pirmiausia, mes siekime kokybės, tai yra nuolatinis siekimas kartu su kitais ūkininkais, kurie dirba mūsų regione ir yra nepriklausomi. Mes e, gerbėme, saugome aplinką ir šioje esminėje logikoje mes, e, aišku, e, vertiname vietos prasme tą darbą, kurį atlieka vietos ūkininkai. Mūsų e, e, žinios e, pašarų gamyboje, mes esame tikrai labai moderni įmonė ir į mus kreipiasi, prašydami konsultacijų, mes tikrai galim parodyti, kad mes tikrai nesame prieš modernumą, bet priešingai mes dirbame uh, labai progresyviai ir mes saugome aplinką ir gerbime visuomenės klausimus ir taikome naujausias technologijas. Ir, mm, kaip jau sakiau, bendarbiavim su kitais ūkininkais ir mes pateikėm pritaikytus sprendimus ir mes sukūrėme bendrą tinklą, dirbame su veterinarais, su laboratorijomis, transportuotojams ir mes parengėme konkrečias formulės e, pašarų auginime. Na, mes e, ir auginame paukščius ir taip pat auginamas pas mus e, straigės ir mm, mes visą laiką matome apie gyvūnų gerovę, apie fiziologinius poreikius. Ir e, aišku, turi būti pusiausvyrą tarp gamybos ir ekonomikos ir mes atsižvelgiam į fiziologinius ir mytybos reikalavimus pirmiausia, tai nenaudojame cheminių preparatų, nes tai yra ekologinis ūkis ir mes naudojamės vietoje esamo, esamomis žalivomis ir mes siekime, kad žmonės, kad ūkininkai galėtų pragyventi iš savo darbo. Ir yra, aišku, techniniai rezultatai, jie labai reikšmingi ir mes džiaugiamės, kad jau 30 metų vadovaujame šiandribėms ir ekonominiai rezultatai yra labai palankus, naudingi mums ir mums reikia įvairovės. Visų pirma, turėtų būti skirtingos žaliavos. Kaip sakiau, negalima naudoti cheminių medžiagų, chemikalų ir mes naudojame įvairius, gaminame įvairius produktus, pavyzdžiui, grūdinės kultūros, matote, įvairūs produktai. Ir, aišku, mes taikom sijomainą ir mes auginam kai kurios produktus, produktų grupės ir mes taip pat skatiname, kad e, ūkininkai turėtų vairias technikas ir priemonės ir e, taip pat dėl baltyminių augalų, žiniai, e, lubinai, stoja. Mes žinote, kad kai kalbam apie biologinius produktus, tai visuomet kalbam apie biologinį ekologinį žemės ūkį, bet e, tikrai mes e, panaudojame įvairius suproduktus, e, įvairias liekanas ir mes norime, kad būtų visą laiką visi suproduktai būtų optimaliai panaudojami ir panaudojami pašarams Ir matome, mes e, naudojame, auginam įvairias ankštinės kultūras, stoja, taip pat ir e, alienius e, augalus ir saulėgražos, ir linai, ir, ir, ir, ir arachid, arachido riešutai. Taigi matome, mes, kaip sakiau, stengiamės e, susijęti, bet nors yra ir maži kiekiai e, įvairių augalų išauginami, bet mes tiesiog siekime, kad jie kad mūsų gamyba būtų naudinga per visoje e, grandinėje. Ir auginame taip pat ir aliejinius augalus, kaip sakiau, kai dėl optimizavimo. Taigi atsižvelgiant į augalų energetinės vertybės, baltyminės vertybės ir mes e, kokias formulės parengėme, kokia, kokia yra naudojama formulė. Aišku, čia yra neatsitiktinai, mes tikrai apskaičiuojame ir skaičiuojame, kokios yra žalybos, kad būtų tinkamas techninis rezultatas ir matome, pavyzdžiui, licerna yra labai batningas augalas, jo auginame daugiau, e, kaip sakiau, e, mes auginam paukščius ir daug dideklių turime ir mes e, pridedame į pašarus licernos prie, prie krūzų, prie kitų ir uh, matome, kad mes visuomet jį siekiam techninės pusiausvėros, kokybės pusiausvėros ir, aišku, tos mytybos pusiausvėros, kad būtų užtikrinta gyvūnų gerovė ir tinkama jų mytyba. Kai dėl techninių rezultatų mes, aišku, juos stebime ir ataskaitos yra darimas, jas paruošia mūsų technikai ir yra pristatomi rezultatai. Pavyzdžiui, jeigu yra paukščiai arba dedeklės, tai matome, kiek, kiek yra kiaušinių dedama. Ir taip pat ir e, veterinarai stebi e, mūsų gyvulius ir labai aiškiai pasako, ir kokie yra trūkumai arba kokie yra pasiekimai ir, m, mm, pavyzdžiui, jeigu yra naudojamas cheminės medžiagos, kaip gyvūnų vaistai ir taip toliau, tai yra m, e, m, mm, užtikrinama, kad tikrai būtų tinkama gyvūnų sveikata. Ir e, mm, auginama gaminami baltymai iš labai įvairių augalų ir, pavyzdžiui, turime tokių, kurie reikalingi paukščiams ir kurie reikalingi gyvuliams. Mes tikrai e, pasiekėm tinkamų rezultatų ir nenaudodami cheminių medžiagų, e, nes tai yra labai svarbu ir aplinkai, ir mūsų sveikatai, nes nenorim valgyti chemijos mūsų uh, maisto e, e, grandinėje ir norime, kad gyvuliai e, ėstų cheminės medžiagas. O kai dėl auginimo, tai aišku yra labai geri gyvūnų sveikatos rezultatai, jeigu kalbam apie sveikatos būklę, gyvūnų sveikatos būklę, jeigu yra tinkamai auginami biologinėme, ekologinėme ūkyje, tai tikrai galiu užtikrinti, kad mes pasiekėm puikių rezultatų. Ir, na, aš nenorėčiau kalbėti labai ilgai, nes daug temų jau buvo paliesta. Uh, Aš dėl kai kurių klausimų aš visiškai sutinku su to, kas jau buvo anksčiau pasakyta. Ir apibendrinant galiu pasakyti, kad reikia e, toliau plėsti ankšnių kultūrų auginimą, turėtų būti atitinkamos paskai, paskatos pagal e, žemės ūkio politiką, nes a, tikrai nėra teikiama didelė parama šitų kultūrų auginimui. Toliau reikia teisti tyrimus, nes nepamirškim, kad baltinimus gaunam ne vien tik tai iš so, sojos, bet e, ir kiti kalbėjusi tai pasakė, kad tikrai e, tai yra, turime pinti kitus augalus ir turime spręsti ir socialinės pro problemas ir taip toliau. Ir e, žemės ūkis yra būtent tas rytis, kur kūriamos darbo vietos ir tai tikrai turėtų skatinti vietos ekonomiką, nes turim mm, imtis priemonių, kad nebūtų išnaudojimo žemės ūkija, nes tai yra tikrai mm, susiję su mūsų teritorija ir tai e, leidžia e, priimti tinkamus sprendimus tiek ekonomikos, tiek visuomenės srityje. Mes tikrai dirbame daug laiko ir mes daugiausia auginame e, baltymininkus tankoidus kaip e, liucerna ir taip pat kiti augalai, kaip pavyzdžiui e, jūros dumbliai, yra naudingi ir gali būti naudojami pašarams, bet turiu pasakyti, kad reikia dar importuoti sojos produktus, nu, kurie nėra, būtinai, nebūtinai yra ekologiški ir jie yra naudojami žmonių mytybai nes e, daug produktų pagamintų sojos pagrindų yra, yra vartojami ir, e, pavyzdžiui, yra pas mus Prancūzijoje daug ekologiškų produktų, bet yra ir importuojami, kurie nebūtinai yra biologiniai. Taigi, kaip sakiau, sojos auginimas yra labai e, svarbus. Aš dėkoju Jums už dėmesį ir dėkoju kitiems pasisakymams už gerus pasiūlymus, kuriuos jie pateikė. Dėkojame. Ir dabar trečiasis kalbėtojas. Dėkojame. Ir dabar trečiasis kalbėtojas, trečioji dalis. Sutikiu žodį ponui Davidui Maknoitan ir jis dirba Jungtinėje karalystėje. Man, ir jis, jis siūlo, ką daryti, kaip sumažinti ES priklausomybę nuo importuojamų baltymų. Taigi prašome, jūs e, CV labai įdomi, turite daug patirties, taigi iš karto prašau pasisakyti. Labadiena. Dėkoju, kad pakvietėte pristatyti šią temą. Iš tikrųjų, Europos priklausomumas nuo baltyminių kultūrų man labai aktuali tema. Jau daugelį metų reikalauju, kad šis klausimas būtų nagrinėjamas plačiau ir džiaugiuosi, kad vis daugiau mūsų diskusijose uh, apie tai kalbama. Pirmiausia, leiskite prisistatyti. Esu Davidas McNortonas, vadovauju Soja UK Limited bendroviai. Esame e, sieklas e, gaminanti ir parduodanti bendrovė. Orientuojamės į nišinės kultūras ir ypač baltyminės kultūras. E, tai yra lubinai, soja, vykiai, kvietrugiai, įvairios pašarinės augalų sėklos, tai yra skirtos ūkininkams silosui gaminti, taip pat soros. E, mes taip pat gam, užsimame ir genetinę e, inžineriją, taigi dirbame su tais augalų o, v, e, Tai, tais, kurie kuria naujas augalų rūšis, pavyzdžiui, lubinų rūšis ES teikiame ir modifikuotas sieklas už ES ribų. Taigi, e, kuriame naujus genetinius produktus naujoms rinkoms daugeliui augintojų. E, Kalbant apie mūsų darbo apimtis Junktinėje karalystėje, tai beveik visus uh, e, uh, e, Junktinės karalystės ūkininkus aprūpiname lubinų ir sojų sėklomis. Ir turbūt jūs nustebins, kad Junktinė karalystė užsiaugina sojos pupelių. Šiais metais apie 400 tūkstančių hektarų buvo apsėti. Vos prieš 15 metų, vos 5 vos, ši, e, vos 1500 hektarų buvo apsėta. E, kadangi buvo pasirašytas e, susitarimas, atitinkamas susitarimas, numatantis režimą e, sojos auginimui. Tai buvo 92 metų Blechau susitarimas, jis beveik visai aprūp, ap, apribojo e, tą gamybą. Bet paskui e, pritaikius atsiejimo priemonės, pritaikius kainodarą, soja tapo įdomesnė augintojams. Taigi, esame priklausomi nuo sojos importo, daugeliui turbūt tai yra naujiena paprastų gyventojų, bet mums tai ne naujiena jokia. Nuo to laiko, kai atsisakyta dėti mėsos, e, miltus ir um, žuvies miltus į pašarus e, graži, grįžta prie sojos miltų. Būtent tuo metu 2001 metais mūsų priklausomumas nuo sojos buvo 67 procentai įsivežamos iš e, Šiaurės ir Pietų Amerikos. Dabar po 15 metų tas priklausomumas yra 63 procentai, taigi problema nenauja. Priklausomumo lygmuo per visą tą laikotarpį išliko beveik nepakitęs. Bet pasikeitė, štai kas, dar e, leiščiau savo nukrypti ir pasakyti, kad per 15 metų pamatėme, kad sistema nefunkcionuoja. Galite argumentuoti ir sakyti, kad per 15 metų ES nieko nepadarė šiai problemai išspręsti. Galbūt e, tai reiškia, kad problema e, nėra tokia didelė, bet iš tikrųjų yra didelė. Per 15 metų pasikeitė tik tai e, kainos aspektas. Nuo 2001 iki 2007 sojos miltų kaina ES buvo maždaug 200 ton, 200 eurų už toną. Junktinėje karalystėje sojos užsiauginame svarais už e, toną buvo maždaug 170 svarų. E, taigi, e, kalbant apie akrais, iš vienam akrui maždaug skirtume 100 eurų, paskui iš jos surinktume sojos pupelių už 170 eurų. Taigi ūkininkams tai buvo nepatrauklu, uždarbis labai mažas. E, maždaug 60 svarų iš aro. Dabar galbūt patraukliau yra auginti rapsą kaip e, aliejinę kultūrą. Bet kodėlgi pasikeitė ta kaina? 200, 2008-aisiais sojos a, e, rinka pasikeitė nuo to 170 tūkstančių tonai jau 2008-aisiais sojos tona kainavo virš 300 svarų. Po 2008-ųjų angliavandenių rinka pradėjo labai sviruoti ir uh, sojos kaina nesviravo, ji nuolatos kilo. Taigi padid, tai padidino realiąją sojos vertę. Nuo 2007 jos įsivežamų apimčių kiekis dvigubai padidėjo. Tai yra didelis e, pokytis, o mūsų ūkininkai nebegali tos kainos susimokėti. Pavyzdžiui, jeigu auginate galvijus, tai jums reikia sojos įsigyti ir ūkininkai mūsų nebegali savo to leisti. Taigi, e, žvelgime į ateitį ir e, pažvelgime, ar yra vilčių, kad situacija pasitaisys. Na, apibendrinant, e, galiu pasakyti, kad ne. Situacija negerės, ko sojos kaina ir toliau kils o sojos suvartojimas pasaulyje auks, nors lėčiau nei kaina. E, sojos auginimas pasaulio lygmenių padidėjo apimties prasme. Genetiškai modifikuotos ir agronomiškai pakeistos priemonės jau yra taikomos E, genetiškai modifikuota soja auginama ir čia genetinė modifikacija teikia didelę, e, didelį potencialą nuo 2000 metų. E, iš tikrųjų vis didėja genetiškai modifikuotos sojos užauginimas, tokios rūšis gali būti derlingesnės nei įprastinės ir jos bus vis plačiau siejamos, per ateinančius 15 metų suvartojimas taip pat auks, Kinijos rinka vis dar neprisotinta ir 70 e, milijonų tonų Kinija šiuo atveju suvartoja per ateinančius penkerius metus. E, manoma, kad šimtas milijonų tonų atsidurs Kinijoje. Bet šiandieną problema yra ta, kad e, mūsų e, galvijų augintojai šiuo atveju sojos nebegali įsigyti ir problema vis aktualės, situacija vis sudėtingės. Toks priklausomumo ligmuo, priklausomumo nuo vieno baltyminio produkto yra pavojingas dalykas. Mes jau kalbame apie tai, kad toks priklausomumas uh, E, pastebimas per pastaros 15 metų ir tai yra tikrai e, netoleruotina, kaip sako Matėjas. Negalima priklausti nuo vieno produkto. Anglijoje vienas ūkininkas maždaug 185 svarus hektarui e, skiria supirkamiems, e, supirkamiems pašarams. Tai yra neleidžiama. Antras pagal brangumą e, veiksnys ūkija yra darbo jėga, bet darbo jėga kainuoja 90 svarų hektarui, taigi neleistina, kad pirmas elementas E, tai yra e, patys superkami pašarai, kainuotų dvigubai daugiau negu antras pagal brangumą elementas. Bet būtent baltymai, baltymų trūkumas, angliavandenių e, trūkumas yra tai, kodėl mūsų e, pašarų, atsiprašau, mūsų galvijų augintojai nieko neuždirba. Ir būtent baltyminių kultūrų trūkumas yra didžiausias kliuvinys pelnui generuoti. Taigi mums reikia į problemą pasižiūrėti iš įvairių pusių. Ir visų pirma, pritarčiau, kad turime maksimizuoti, tai yra iki maksimumo padidinti sojos užsiauginimą ES viduje. E, tai sąlygoja, kad turime leisti genetiškai modifikuotas rūšis auginti. Supraskime, kad mes kaip bendrovė e, dirbame su keturiais e, veisėjais, keturiais genetiškai modifikuotų um, sojos sieklų augintojais. Ir galiu pasakyti, kad genetiškai modifikuotos sojos pas mus rinkoje yra vos 4 procentai. E, tų modifikuotų genų juose yra labai nedaug. E, e, genetiškai modifikuojami tik tie genai, kurie atsakingi už atsparumą e, herbicidams. Mums daugiau kažko modifikuoti nereikia. O tos rūšys, aišku, kurias yra geniškai modifikuotos, jos yra ir derlingesnės, bet ne tam modifikuojame e, sojos sieklas, kad jos būtų derlingesnės. Ne, tai nesąmonė. Genetiškai modifikuojame tik todėl, kad tos rūšys būtų labiau atsparios herbicidams. E, taigi, šią prasme, kalbant apie problemą su soja, reikia atkreipti dėmesį į lubinus, kurie visiškai nuvertinti Europoje. Be kita ko, reikėtų e, e, pupeles ir žirnius padaryti patrauklesniais padaryti, auginti tas rūšis, kurios turi daugiau baltymų kol kas nepakankamai auginama ir dobilų, liucernos, vikių, Mm, čia esama potencialo. Kaip sako kolega, reikia pasinaudoti tais baltymų šaltiniais, kurie neįvertinami ir pakankamai neišnaudojami, kaip sakiau, um, dobilai ar vikiai. Tai galėtų patenkinti mūsų baltymų trūkumą. ba, e, baltymai galėtų būti išgaunami ir iš europinių um, žirnių, pupų. Jau uh, sakiau, kad lubinai yra nuvertinta kultūra, fantastinė kultūra, kurios auginti reikėtų daugiau. Ir atsiprašau, kad jau man nebelieka laiko, bet kaip sakiau, Blehaus susitarimas turbūt visi pritarsite, kad sunaikino e, prieš 20 e, metų galiojusi režimą ir čia per BŽUP priemonės tokias kaip žalinimas galima būtų pasiekti daugiau kaip e, sako e, profesorius Gazovski, reikia didinti ir energetinių kultūrų auginimą ir ypač tos azotą kaupiančios lapinės daržovės turėtų būti daugiau auginamos, jos galėtų padėti pasiekti pusiausviros. Ir tai būtų geriau nei anglės saugyklos, kurias dabar uh, e, subsidijuojame e, klimato kaitos prasme, kodėl mėtome pinigus, e, leisdami juos vėjais, kodėl neinvestuojame į tai, kas būtų paranku e, žmogaus maistui ir gyvūnų pašarui auginti. Taigi pasirašius 92-ųjų Bliehaus susitarimą buvo panaikintos subsidijos žirniams, pupoms, E, lapinėms daržovėms, dėl to atsirado baltymų trūkumas. Na tai tiek, likusias skaidrės galite perskaityti patys, o dabar pasigrožėkite puikiais lubinais. Kaip matote, gerai yra tai, kad galime šiek tiek užtesti, skirti daugiau laiko ir gerbėmis kalbėtojams ir jums kad yra mažiau įtempta darbo tarkim mūsų posėdžio ir neturiu, nėra reikalo e, trumpinti jūsų pasisakymų. Dabar prašau užduoti klausimus apie šią e, dalį ir dabar pradedu diskusijas. Pirmiausia, paprašė žodžio ponia Agniera, prašom žodis jums. Gracias, presidente. Yo de forma muy concreta. Ačiū, pane pirmininkė. Na, nedresuoju šio klausimo kažkuriam konkrečiam pranešėjui, bet esu ispanas ir aš manau, kad BŽUP nepakankamai remia aliejinės kultūras, todėl jos tiesiog išnyko bent jau mano šalyje. Ir ar jūs manote, kad BŽUP reforma ir konkreti parama žalinimui galėtų mums pagelbėti. Aš nebūtinai kalbu apie ekologiškas alienės kultūras, bet jeigu į žalinimo metodus mes įtrauksime ir aliejinių kultūrų auginimo skatinimą, ar tai padėtų? Ir dar, o kokį poveikį sojos auginimas Europai padarytų mūsų susitarimams su trečiosiomis šalimis. Nes iš tiesų mes daromės priklausomi, kaip kad girdėjome, nuo sojos importo ir gal tada reikėtų galvoti apie sojos auginimą čia, Europoje. Ačiū toliau, ponas Artus. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą ponui Metijas Kren. Kokia yra jūsų asociacijos teigiama patirtis ir kokius trūkumus bendradarbiavimo srityje išvelgėte? Ką jūs man tada reikėtų padaryti? O kalbant apie pašarus be GMO, tai kaip mes galėtume tai, to pasiekti arba kaip mes galėtume pagerinti kokybę. Ponas Ropė. Iš tikrųjų, manau, kad e, klausimas, kurį, kurį e, diskutuojam ir pranešimai, kurie buvo pristatyti, jie labai svarbus ir šiandien dienai, ir labai svarbus, e, aš, ir labai svarbus ateičiai, kadangi E, būtent kuo daugiau e, gaminsim patys ir kuo mažiau importuosim, tuo situacija Europoje gerės. Ir iš tikrųjų tie jūsų pristatymai ir nuomonė, kaip e, paskatinti arba kaip sudaryti sąlygas, kad daugiau būtų auginama, aš manau, kad galima būtų galvoti galbūt pačių vartotojų skatinimą, kad vartotojai būtų kaip variklis kad, e, reiškia, dėl euro, europinių, e, europinių baltymų naudojimo. Ir aš bandžiau savo šalyje aiškintis, kodėl e, na, žmonės neužsijima vietoje auginimu. Tai iš tikrųjų situacija pakankamai įdomi ir kada mm, gamintojai, kurie gamina pieną, mėsą, kiaušinius, e, pareiškia norą ant savo produktą uždėti ženklą arba žymėti produktą, kad jis pagamintas iš pašarų bėgamao, susidūrė su problema, kad maisto veterinarinės tarnyba tokio leidimo neišduoda ir negali, reiškia, uždėti tokio anspaudo ant produktų. E, ir motyvas buvo dėl to, aš paskui raštu kreipiausi, motyvas buvo dėl to, kad maisto veterinarinė tarnyba aiškina, kad e, tai turėtų būti europinis reikalavimas. Tai iš tikrųjų, jeigu e, padaryti tokį, tokį, tokį, tokį priemonę, tokį reikalavimą, kad e, leisti e, tiems ūkiams, kurie e, gamy, e, augina e, kiaušinius, mėsą, pie, e, reiškia pieną, pieno produktus ir nenaudoja GMO pašarų, nes jie truputį yra brangesni už GMO pašarus, gal 10 procentų E, vartotojas to nori. Vartotojas sutinka ir daugiau mokėti ir jisai norėtų, kad e, žino, e, žinot, kad kuris pienas yra išaugintas su GMO, kuris be GMO. Kaip jums tai atrodo? Ačiū. Pan poseł Flanagan ponas Flanaganas. Na, pirmiausiai noriu pasakyti, kad per tuos du metus, kai čia dirbu, um, Davido Maknotono pranešimas buvo labai labai įdomus. Man štai kas įdomu. Gal jūs galėtumėt išplėsti mano žinias šioje srityje, nes mes kalbame apie, apie pereimą nuo sojos baltymo prie kitos kultūros baltymo. Čia žino tas pats, skystis visada yra skystis. Ką tu noriu pasakyti? Taip yra ankštinės kultūros ir baltyminiai augalai, kurio, kurių amino rūkščių spektras nėra labai didelis. O gal aš kažko nesuprantu? Mes tiesiog kalbame apie kito baltymo auginimą. Tačiau gal reikia pagalvoti, o ko mums iš tiesų reikia. Ir man tiesiog įdomu, ar lubinai, kurie man šiandieną padarė gilų įspūdį, gali būti palyginti su sojos baltymu. Tiksliau, paties baltymo struktūra, lubinų baltymo struktūra ir sojos baltymo struktūra. Kiek tai lygiaverčiai dalykai? Pone Petir. Aš atsiprašau, kad kiek per vėlai pakeliu ranką. Aš norėčiau padėkoti pono Makotį už jo pristatymą, už prezentaciją. Ir jis e, labai e, puikiai rezumavo, koks yra ES potencialas. Ir e, aš esu iš Kroatijos, mes neturim GMO Kroatijoje ir mes neleidžiam, neleidžiam net eksperimentų. Ir mes pradėjome iniciatyvą Danu, soja, sauginimas prie Dunojaus, kad būtų išauginta pakankamai sojos mūsų reikmėms. Tai yra soja, kuri nebus genetiškai modifikuota ir stengiame išvengti importo, neimportuoti sojos iš užsienio, kuri, kurioje galėtų būti GMO ir jūsų prezentacija labai įdomi. Jūs kalbėjote apie apie žirnius, apie ankštinius kultūras ir šie metai buvo paskelbti ankštinių kultūrų metais. Tai labai svarbu, ne vien tik tai kalbant apie gyvūnų pašarus, bet ir apie žmonių maistą. Jūsų nuomonė, kiek reik, laiko reikėtų, kad mes būtume autonomiški ir mes pakankamai pasigamintume baltymų, kurie yra reikalingi šerti gyvuliams ir kuriuose nebūtų gamo. Ponas Hoislingas. Taip, ponė pirmininkė, aš norėjau atkreipti dėmesį į vieną dalyką. Pirmiausiai klimato kaitos aspektas. Kaip galima jį įtraukti į mūsų svarstomų, svarstomą formulę, sakykim taip. <clears throat> Nes mes, jeigu auginsime, pavyzdžiui, daugiau ankštinių kultūrų, ar tai reiškia, kad mažiau suvartosime iškastinio kūro? O tai reiškia atitinkamai mažiau bus išmetama CO2. Ir ar tokiu būdu, ar bus išduodamas sertifikatai kažkokie tai. Ir ar tai tiesiog bus vertinama kaip žemės ūkio indėlis į kovą su klimato kaita. Dabar apie lubinus. Gal jūs galėtumėt pasakyti, o, o lyginant soją ir lubinus, kokie yra lubinų privalumai? Jūs taip pasakėte, kad iš tiesų buvo rimtas rezultatas gautas, kai išmokos buvo atsietos nuo gamybos, nuo produkcijos. O gal dabar vertėtų skatinant produkciją vėl susijęti mokėjimą su gamyba, kad tai paremtume ūkininkus pereiti prie naujos veiklos. Mes iš principo visi sutinkame, kad turime galimybę auginti daugiau ankštinių kultūrų bet ta galimybė egzistavo ir prieš penkerius metus. Tai kodėl niekas nieko nedarė? Kodėl kažkokia lobistų grupelė tiesiog užkerta kelią ir drumšia čia visą vandenį? Ar lobistam neįdomi ši tema? Pavyzdžiui, lobistų nedomina, kad rinkoje pasirodytų daugiau tam tikrų ankštinių kultūrų. Ar čia kažkokios piktos jėgos veikia pirmininkė? Ką manot? Ačiū toliau, ponas Ferans. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju kalbėjusiems, dėkuoju pirmininkė mm, ir e, džiaugiuosi, kad tai yra aptarta, bet šitų Šitas diskusijos yra labai svarbios ir Žemės ūkio komitetui dėkoju ponė Petie, kuri, ponė Petie, kuri pristatė savo, savo, savo įmonę ir kad ji tikrai gina prancūzų vartotojus. Na, visą tai, kas sakė kolega Filip Rason, kuris yra Mm, ūkininkas, kur mm, augina javus e, e, ir turiu pasakyti, kad reikia, kad Europos sumažintų savo priklausomybę mm, soju, dėl sojos ir kad importuotume kokybišką soją, jos produktus ir kad turėtume suverenumą, kad būtume, suverenumą, kad būtume nepriklausomi, nes sojos pagaminama labai nedaug, tai yra tik tai vienas procentas sojos pagaminama Europoje ir Europos reiksmėms. Kai dėl mainų, dėl priekybos, na taip mes pasirašėme priekybos sutartį ir mes atvirėme rinką ir Taip pat, aišku, pasirašėm starimą dėl, dėl grūdinių kultūrų, dėl, dėl sojos ankšnių kultūrų. Ir yra trys šalis, kurios dominuoja rinkoje. Aš norėčiau žinoti, ką mes galėtume daryti ar šiek tiek pakeisti sustarimus dėl prekybos ir kaip Europoje pagaminti pakankamai stojos, nes yra pribojimai ir ką daryti, kad nebūtų kenkiama Europos gamintojams. Dziękuję, proszę Państwa, wyczerp... Dėkuoju, jau daugiau niekas ne prašė žodžio, sąrašas baigtas ir dabar norėčiau, kad prelegentai atsakytų į užduotus klausimus. Manau, kad tokia pat tvarka. Prašyčiau, prašom jums. Thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už įdomius klausimus ir įdomias pastabas. Man atrodo, kad mes visi suprantame, jog reikia imtis veiksmų. Mano patirtis rodo, kad norint pakelti uh, konkurenciją sojai, reikia labiau orientuoto į rinką požiūrio. Nes, pavyzdžiui, galima uh, Dunojaus regione išaugintą soją panaudoti kaip kažkokį ženklą orientuojantis į rinką. Aišku, mūsų ūkininkų gauta soja kiek brangesnė, todėl kad nėra genetiškai modifikuota, nes mes orientuojamės būtent į švaresnę produkciją. Ir be to, aš manau, kad jeigu norime paskatinti, tai galima sukurti tokį labai rimtą ciklą, nes pavyzdžiui, sakysime, viščiukams gaminta e, pašarai, kurie naudojami Prancūzijoje, gali būti pagaminti iš e, kažkokių e, kultūrų, kurias augina kiti ūkininkai ir kurios yra negenetiškai modifikuotos. Bet reikia atitinkamai žymėti. Reikia sutvarkyti ženklinimo sistemą ir jinai turi būti taikoma plačiai. Ir galbūt ES galėtų tokią sistemą paremti, nes mes patys tai veikiame privačių pagrindų. Tai viena. Antra. Reikia sukurti ne užburtą ratą, o teigiamą ciklą kultūrų, e, ankštinių kultūrų auginimo srityje. Nes neabejotinai, kad tų kultūrų auginimas yra labai naudingas ūkiams. Žmonės jau supranta, kad Europoje įmanoma auginti soją, jau pradėjo plaukti pirmosios privačios investicijos. Ir vis daugiau žemės atiduodama sojai auginti todėl kad tai įdomu ir naudinga ekonomiškai. Bet žmonės turi suprasti, kad nemažiau ekonomiškai apsimoka nauginti lubinus ar kitas baltyminės ankštinės kultūras. Bet reikia europinės paramos. Deja, BŽUP ciklas labai trumpas, tai yra penki metai, o tada jau kai kerta viską, tai iš pėties. Ir dėl to nėra ūkininkai tikri, kas bus po tų penkių metų. Reikalingas tam tikras tikrumas. Aišku, viešasis sektorius irgi gali investuoti, bet geriau būtų, kad jis investuotų į teorinius um, mokslinius tyrimus. O kai kalbame apie praktinius dalykus, praktinius tyrimus, tai čia jau turėtų suremti pačius ir viešasis, ir privatus sektorius. Nes aš manau, kad uh, mes turime pirmiausia galvoti apie saugę ateitį ir sukurti A teigiamą investicijų ciklą ir paskiau teigiamą ankštinių kultūrų ciklą. Taigi, atkreipti dėmesį reikia į tai, kad paklausa mūsų rinkoje, mūsų žaugintiems produktams reikia skatinti per ženklinimą. Reikia sutvarkyti šitą dalyką. Ir kitas dalykas, kad nebejotinai reikia tokių kultūrų auginimą paremti europinių lygių nes nepakanka vien tik tai nacionalinio viešojo sektoriaus darbo. Na, dėkuoju, man atrodo, e, kad mes nesakom, kad e, nereikia patenkinti poreikių, mes turi būti tam tikra pusiausvyrą, bet jau daug metų, na, kalbant apie soją ir jos naudojimą pašarams, tai tikrai tai labai svarbu reikalinga ir labai dažnai racione yra 40, 50, 60 procentų ar 80 procentų sojos produktų, tai tikrai yra labai daug, jeigu mes kalbėsim apie e, mytybos pusiausvyrą ir gyvūnų šėrimą, bet aišku, tai dar ne viskas. Aišku, yra proteinai, yra baltymai, bet galim juos pagaminti įvairiais būdais. Tai kaip sakiau, mūsų formulėje mes naudojame e, sojos nedaug, nes mes esame ekologinis ūkis ir yra mytybos pusiausvyrą kuri yra tai patenkinama ir techniniai rezultatai yra geri. Ir tai yra labai svarbu ir naudinga ir keuliams, ir, ir paukščiams. Tai tikrai, kaip sakiau, mūsų formulė pasiteisina. Taip pat kalbėjau, kad tos monokultūros mes atlikome bandymus ir turiu pasakyti, kad vienos kultūros auginimas nepasiteisina ir bioįvairovė reikalauja, kad augintume kuo įvairesnės kultūras ir kad ir tuomet galime daug mažiau panaudoti cheminių, sintetinių produktų ir tikrai labai e, sumažinti jų kiekį nuo tada, kai pradedam, kai užtikrinam e, įvairovę. Ir pavyzdžiui, jeigu iš pat pradžių, tai e, sunku auginti, pavyzdžiui, grybus, bet vėliau kai išėmėm iš to užburto rato, kai pradedam naudoti kitas kultūras, tai tikrai atsiranda ir geresni techniniai rezultatai ir jie yra geri ir jie yra patenkinami. Tai aš manau, kad toks būdas, kad žemės ūkis gyvūnų auginamas ir ką, kuo mes užsimėm daug metų, turiu pasakyti, kad mūsų formulė yra tinkama, jūs kalbėjote, aišku, apie darbo problemą, tai taip, kai ir mm, vidutinės įmonės arba, pavyzdžiui, kai yra mm, dirbama, e, dirbama e, kuris nors rušies gyvūnų auginime, tai mes sukūrėm naudingas darbo vietas ir mm, tikrai mes neturim daug ką keisti, bet yra darbuotojai vietoje, ir e, mes e, norim pasakyti, kad kai kurie, kurie nori eksport, importuoti e, bet kokią kainą, tai mes neturėtum kenkti savo vidaus rinkai. Ir kaip sakė, aišku, mes negalim sakyti, kad yra ekologiniai produktai visur, bet reikėtų ieškoti informacijos apie, apie tokius produktus ir jų pagalba būtų galima pakeisti e, žemės ūkio kryptį visoje Europoje. Balduš. Prašome. Ačiū. Tikrai labai svarbu suprasti, kodėl ES įsiveža nuo 25 iki 30 milijonų tonų sojos ir sojos miltų iš pasaulio rinkų. E, rusti realybė yra ta, kad 60-70 procentų visų baltyminių kultūrų, kurios užauginamos Europoje, turi būti papildomos, tai yra 60-70 procentų iš eksportuojamų prekių, iš Šiaurės, Pietų Amerikos sakykime, neįsivaizduojame nei vištų, nei keulių, nei galvijų ūkio, kuris galėtų tęsti darbą nutraukus eksportą. Po trijų mėnesių jie išnaudotų visas, santu, visas um, visą sandėliuotą produkciją ir turėtų didelių problemų išmaitinti savo e, gyvulius, vištas ar panašiai. Kodėl per pastarosius 15-20 metų tapome tokie priklausomi. Kaip ponas Painegen teisingai sakė, atsakymas glūdi amino e, rūkščių e, gamyboje. E, soja tikrai turi daug siros amino rūkščių. Ir tai, aišku, yra pašarų pagrindas. Tai yra svarbiau nei e, kažkokia tai genetiškai modifikuota kultūra ir dabar auginamos vištos ar kalvy, galvijai turi būti maitinami produkcija, e, kuri yra turtinga sieros amino rūkštimis nes tai augina ir mm, raumenų masę, tai leidžia pienui gamintis ir sojoje būtent šių produktų yra. Dėl šios priežasties siekiant užtikrinti, pavyzdžiui, broilerių viščiukų greitą veisimą ar galvijų greitą veisimą, tokį pašarą turime jiems duoti, o ne mažai pro, baltymų turinti pro, produktą, kadangi tai neleistų jiems greitai e, aukti ir daugintis. Taigi turime visą sistemą. Nėra ji paprasta e, dėl o, gyvūnų genetikos. Būtent jiems reikia to kūro, taip sakant, kad jie auktų. Uh, E, pavyzdžiui, e, specialiai benzinui pritaikyto variklio negalima dizeliu e, varyti. Taip ir čia. Dabar auginamoms keuliams reikia tam tikrų pašarų, tam tikrą maistinę vertę turinčių pašarų, o būtent soja tokia yra vienintelė alternatyva, kaip sakote, ponė, Pone Heinegen yra lubinai. E, maždaug 40 procentų e, baltymų palyginti su soja gautume iš e, lubinų. Galbūt sojos atitinkamas vienetas duotų 47 procentus, lubinai 40, žirniai ir pupos apie 25. Taigi lubinai gali pagristai konkuruoti su E, soja, e, suteikdami tą pačią maistinę vertę. Taigi pabandykime suprasti, kodėl esame tokie priklausomi nuo įvežtinės sojos, o dėl to, kad mūsų pašarai turi tenkinti tam tikrą kokybės reikalavimą. Negalime tiesiog nutraukti e, pašarų, kurie yra pagristi soja ir tiesiog pradėti maitinti galvijų ir kitų gyvūnų žirniais ar pupomis. Lubinai, kaip sakiau, galėtų būti pagrista alternatyva ir jų turėtų būti užauginama lygiai tiek pat, kiek ir sojos, bet per pastaruosius e, 15 metų išspręstos su agronomija susijusios problemos auginti lubinus, taigi dabar galimybių yra. O kai dėl e, paramos susėjimo ar atsėjimo, Tai problema, konkreti problema dėl sojos Europoje, žiūrint iš istorinės perspektyvos, yra tai, kad 92-aisiais tiesiog sojai nepasisekė. Ji buvo per e, bo, e, Blehaus susitarimą buvo prastumta kartu su aliejinėmis kultūromis. Ir dėl to atsirado problema. 93-94 metais aš e, ūkininkus kviečiau auginti soją, o ūkininkai e, sakė, kad už užalinės kultūras subsidijų gaunama iki 120 svarų už akrą, ak, ak, ak, o e, žirniams ir pupoms 180, o tuo tarpu sojai subsidijavimas buvo labai nedidelis, taigi kaip kultūra soja nepradėta auginti Europoje tol, kol nepakilo kainos. O tai buvo per pastarosius penkerius, septynerius metus, kai tai tapo pagrista ekonominė galimybė ūkininkui. Prieš tai taip nebuvo. Klausimas, kas dabar mūsų laukia, kaip pakeisti sistemą, kaip atsiriboti nuo tos siaubingos priklausomybės. Kaip sakiau, voms, vos trims mėnesiams mums, mums užtektų to, ką turime sukaupę saugyklose. Kinija ilgainiui taps didžiausia rinka jai reikės iki 100 milijonų tonų rinko, iš rinkos. Taigi mes dabar, dabar turime imtis veiksmų ir būdas priklausomybei sumažinti. Aš išnagrinėjau įvairiausių galimybių, įvairiausių idėjų ir man atrodo, kad rentabiliausia ir visuomeniai turbūt patraukliausia idėja. Pamirškime genetiškai modifikuotus organizmus, bet būtent kaip mums išeiti iš tos priklausomybės 30 milijonų tonų. Mums reikia integruotos baltymų politikos čia, Europoje. Integruotos politikos. Ir kai į tą politiką apjungsime ir lapinės daržovės, ir žirnius, ir pupeles, soją bei lubinus, tuomet e, integruotai žiūrinti visas šias kultūras mes galėsime kažko pasiekti e, pasiekti to, kad mūsų priklausomumas sumažės ir Europa e, galės pati apsirūpinti iš dalies bent jau soją, mm, kaip tapti baltymų prasme nepriklausoma Europa, tai atsakymas būtų e, būtent alternatyvų paieška, lubinai, žirniai, pupelės turėtų būti pripažinta, pripažįstami, ypač lubinai, kaip sakiau. Ir pirmiausia, reikia pripažinti, kad šios trys kultūros kažką turi bendro. O būtent tai, kad jos neprisideda prie CO2 išmetimo ir šiuo atveju per kreditų sistemą galėtumėm e, įvertinti šias kultūras. Štai 2 e, litrai gamtinių dujų yra sunaudojami, kad būtų galima pagaminti amonio nitrato trašų 3 kilogramus. o tam, kad būtų galima e, trašas e, iš, pagaminti, reikia iš viso 650 e, litrų kūro, e, 90 litrų dizelio. E, o tiksliau, o vienam hektarui sojų užauginti reikia vos 90 litrų dizelio. Tokiu būdu sutaupytume mokesčių mokėtojų pinigus. Taigi ne tą kultūrą remiame. Jeigu norime išsaugoti klimatą ir e, tuo pat metu turėti baltyminių kultūrų, tai investuokime į jas e, apibendrindami, apjungdami į vieną politiką tris kultūras, mes laimėsime daug daugiau. Tokia mano asmeninė nuomonė. Ačiū. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, z tym. Labai ačiū. Ir e, toks požiūris į baltyminius augalus, na tai yra toks, kad e, kaip ir su kai kuriuom valstybėm visi jas giriame, e, žavimės, o kai kalbam apie tikrovę, na tai e, konkurencija laimi platesnės skalės ūkį ir platesnės skalės produkciją ir e, sprendimai atitinkamai priimami tai dėl finansinios paramos. Na, šiandien išsami gili diskusija buvo reikalinga ir sprendimų, dėl tų sprendimų, kuriuos mes priimsim artimiausiai ateityje, Ir kai kalbėsim apie laiko, tarp vidurio laiko tarp peržiūrą ir kai renk, kalbėsim apie bendrą žemės ūkio politiką, tai esam labai dėkingi už e, jūsų pasisakymus, ką jūs mums pranešėte, pasakėte. Ir norėčiau kad e, jūsų pasakymas būtų atsižvelgta. Dėkuoju mūsų ekspertams, dėkuoju komisijos atstovams, e, parlamento nariams už įdomų pokalbį. Turiu pasakyti, kad baltyminių augalų gamybos augimas tikrai padėtų e, sukurti pusiausvyrą žemės ūkyje ir padėtų sukurti europinę mytybos maisto produktų gamybos modelį, kuris remtųsi ir bio įvairovę, ir pusiausvyrą, ir tuo, kad naudotume mūsų įvairia, įvairias aukštinių augalų, baltyminių augalų rūšis. Reiškia, reikia politinio sprendimo, politinio požiūrio, apie kurį jūs kalbėjote, kuris, na, tiesiog užtikrintų saugumą ir suteiktų paramą būtent tokiai vystimosi krypčiai. Taigi dėkoju Jums nušydžiai dar kartą ir Dėkuoju ekspertams dar kartą. Liko dar vienas darbo turkės punktas, taigi jeigu jums laikas leidžia, tai prašyčiau pasilikti, būčiau dėkingas labai. Ir tikrai dar kartą dėkuoju visiems. Ir dabar dešimtasis punktas – ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas. Kaip žinote, vyko diskusijos dvišalės darybos e, ir buvo septyni e, posėdžiai pirmininkaujant Niderlandams ir paskutinis vyko birželio pradžioje, dabar darybos jau pasibaigė ir dabar e, tas darbas pereis Slovakijai ir dėkoju, kad Slovakijos atstovai jau yra pas mus salėje. Ir dabar trumpai suteiksiu žodį mūsų pranešėjui, ponui Hauslingui, kad jis mums patiktų naujausią informaciją, kas vyko, kas aptarta dėrybose, kalbant apie ekologinę gamybą ir ekologiškų produktų ženklinimą. Prašome. Mm, Dėkuoju labai mūsų kalbėtojams dar kartą. Pan poseł Hausling, bardzo proszę. Panie Hausling, proszę, żodzi jums. Ja, Herr Vorsitzender, Sie haben es ja schon gesagt, wir haben äh, den. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs <clears throat> jau sakėte, kad paskutinis triajato susitikimas, paskutinis trialogas vyko praėjusią savaitę. Ir noriu padėkoti pirm, dabartiniu metu pirmininkaujančią valstybę, kad sugebėjome nemažai a, susitarti dėl ko dėrėdamėsi dėl šito labai sudėtingo klausimo, tai yra ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas. Sužinote, kad dėrybos vyksta jau kurį laiką. Tačiau man atrodo, kad būtent pirmininkaujant Niderlandams dabar mums pavyko pasistumėti į priekį. Ir visada kyla klausimas, ar stiklinė pusiau pilna ar pusiau tuščia bet e, komisija pastaruosius keletą savaičių e, padirbėjo, atsirado galimybė susitarti dėl kompromisinių variantų, dėl importo skiriaus, dėl kai kurių bendrųjų principų, bendrųjų taisyklių. Taigi visą tai mes sugebėjome padaryti. Per paskutinį trejato susitikimą mes labai atidžiai analizavome kontrolės mechanizmo klausimą. Turiu pasakyti, nebuvo lengva pasiekti kompromiso, nes e, iš pradžių pozicijos labai rimtai skiriasi. Todėl kompromiso reikėjo ieškoti labai sudėtingais klausimais. Ir turiu pasakyti, kad parlamentas pasiektų rezultų visai patenkintas, nes mums labai svarbu, kad kas metų įmonės būtų fiziškai tikrinamos. Tai nes buvo o, siekiama išimties, buvo kalbama apie 30 mėnesių laikotarpį, Ypač e, jeigu bendrovė gerai elgesi, tai tada a, e, pirmasis tikrinimas po 24 mėnesių, o po to a, e, tikrinimai rėtėja. O dėl nesuderintų iš patikrinimų, patikrinimų, apie kuriuos iš anksto nepranešama, tai jie turėtų būti uh, labiau išimtis. Kitaip sakant, fiziniai patikrinimai bendrovėse privalo vykti ir tuo pačiu turi būti tikrinama, tikrinimas rizikos veiksnys. Įdomu tai, kad nors mūsų prioritetai kiek skiriasi, NV komitetas daugiau dėmesio skiria kontrolės aspektams, mes daugiau kitiems aspektams, bet faktiškai mums pavyko susitarti dėl to, kad e, ekologiškumo patikrinimas turi būti visgi numatytas būtent ekologinės gamybos. Uh, dokumente. Mes nepritarėme tokiai minčiai ir todėl per paskutinį traito susitikimą mes svarstėme, o kaipgi vis tik tai spręsti tą taršos klausimą ir jo ilgalaikius padarinius. Dėl kontrolės priemonių, kurias vykdo stambiausi gamintojai. dėl atitinkamų planų sudaromo ir kaip užtikrinti, kad um, bendrovės veiktų pagal planus. Šie klausimai dar bus toliau analizuojami ir turėsime su jais susidėrėti per kitą trajeto susitikimą, nes svarbiausias dalykas, kad ekologinis sektorius būtų kaip galima geriau apsaugotas. Jūs žinote, kad kilo ir pesticidų panaudojimo problema ir pesticidų naudojimas turi būti sustabdytas. Vienas naujas elementas, kurį atkreipė dėmesį busimoji pirmininkė taryboje Slovakija. Yra e, principinės nuostatos, Daugelis galvoja, kad pagrindinėme reglamente turi būti išdėstomi pagrindiniai principai, o visa kita jau tvarkoma deleguotojų teisės aktų pagalba. Ir tai kelia tam tikrų sunkumų. Dar kas aktualu, tai yra ekologiškų sėklų auginimas. Mums reikia su pirmininkaujančiamis valstybėmis pakalbėti. Mes, žodžiu, po truputį stumėmės į priekį. Yra dar keturi skyriai, kurios, kurių problemą mes jau išsprendėme, bet kai kurios kitus dalykus reikės e, spręsti ir tikėkime, kad iki e, šių metų pabaigos mes tai galėsime padaryti. Pan poseł Ferą. Ponas Ferą. Alors, sur ce, sur ce dossier... Euh, Na, dėl šito paketo mes turim pasakyti, kad yra tam tikrų nuogastavimų, kurie atsiskaidė dėrybose ir būtent dėl, dėl, dėl, dėl ženklinimo. Aišku, yra daug ūkininkų, kurios palėtė krizę ir e, jie pereina prie ekologiškų produktų, bet problemų kyla ir, aišku, čia reikia didelių investicijų. Ir ką mes aptarėme biure, tai aišku, e, reglamentas nevienodai traktuoja vaistas narės. Yra pavyzdžiui, kai kur ūkininkai siekia diversifikuoti savo gamybą, bet ne visur jis paremė Europos komisiją ir, pavyzdžiui, dabar e, manau, kad reikėtų čia labai atsargiai žiūrėti ekologinę gamybą ir kad neatsigręžtume prieš tokią gamybą, o ją padėtume, ją paremtume. Ir dabar yra e, daug dalykų, kurie reikalauja, kad mes balsuotume prieš reglamentą. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja ću biti također vrlo kratak. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat labai trumpai norėjau pasisakyti. Aš e, irgi nerodau optimizmo, kaip ir kolega Hostink. Manau, kad daug kas yra padaryta jau Niderlandams pirmininkaujant, bet asmeniškai aš laikausi nuomonės, kad mūsų pažanga yra per lėta. Netgi jeigu ir, pažiūrėjau, per kalėdų laikotarpį mes galėjom kai ką, tai yra, kai ką užbaigti, iki kalėdų galėsim kažką užbaigti, tai yra pirmininkaujant Slovakijai, tai bus labai gerai bet e, aš tikrai bijau, kad mes to nepasieksim. Ir turiu pasakyti, kad netgi jeigu ir pasiektume, tai man kyla klausimas, kiek naujų reglamentų ir geros kokybės reglamentų mes galėsim patvirtinti. Man kila klausimas, ar tai nebus nedidelė kosmetikos priemonė po kelių metų darbo. Na, bijau, kad mes įvedame minimalius pakeitimus. Aišku, aš džiaugiuosi, kad vyksta kai kurie procesai, pavyzdžiui, kalbant apie kontrolę. Ir gerai, kad tai prasidėjo. Tai, aišku, pozityvus dalykas. Bet e, apskritai, tai man kyla didelių klausimų dėl kokybės, e, galutinio produkto kokybės. Ačiū. Also, Andriu. Ponas Andriu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, aš neketinau kalbėti, bet pono Piram pasisakymas mane paskatino. Na, kalbant apie šitą dokumentų paketą, kuris yra labai techniškas, na, nėra e, noro besti kažkokį neiškumų, nežinau. Na, visų pirma, reikia patikslinti, kaip sako kolegos, aš tikrai dėkuoju už kolegų darbą ir komisija ir, ir taryba dirba, bet šita, tas dokumentų paketas nėra paprasta, čia labai techniškas dalykas ir tai yra reglamento pakeitimas, ekologinės gamybos reglamento pakeitimas. Tai yra egzistuojantis reglamentas ir mes tikrai turėtume dirbti principingai ir rimtai ir nėra reikalo e, greitinti dėrybų. Ir ką aš norėčiau pasiūlyti kolegai, tai kad na, mes padarėm pažangą. E, nes, kol, aišku, dar nelaimėjom, nes kol kas nėra trijų institucijų pritarimo, nes jau laikosi skirtingos linijos, bet, pažiūrėjau, kontrolė yra centrinis dalykas tiek dėrybose, tiek reglamente. Ir, Šia prasme, tai yra svarbus ir Europos piliečiams, ir tarp, tarp žinybiniai priekybai ekologiškų produktų, nes kalbant apie kontrolį, tai nėra vien tik tai vidaus kontrolė, bet ir eksporto kontrolė. Ir jeigu, pavyzdžiui, nu, matom kažkokius slengščius, kažkokius dydžius, tai, pavyzdžiui, labai turėtų būti aiški ir, ir dydžiai, ir struktūrai, ir struktūra. Tai čia tikrai yra didžiulis iššūkis, nes tai paliečia ne vien tik tai ekologinę galimybę, bet ir visus e, sektorius. Ir tai tema yra labai ilga ir sudėtinga, nes tai tikrai labai sudėtingas klausimas. Ir ir reikia e, kalbėti apie žemės ūkio veiklą plačiaja prasme tiek ES, tiek e, kartu su trečiosiomis šalimis. Na, gerbėmieji, šitame punkte mes nenumatėme diskusijų. Jeigu būtų kažkokie klausimai, jeigu panas Tagulkėra nori pasisakyti, bet jums tik vieną minutę. Konkreta. Si hay acuerdo en el tema de la... Dėkuoju, labai konkretus klausimą. Susitarimas dėl aukštutinių ribų. E, norėjau paklausti, ar jau susitarta dėl to dėrybose. Ačiū. Labai trumpai, ponas Hausting, jums tik minutė. Ja, Sie kennen ja die, die... Dėkoju. Na, turbūt žinote, jog mes kaip parlamentas esame pateikę savo poziciją ji vieninga ir mes tikrai nenorime kažką keisti, performuluoti. Praeitos plenarnės sesijos metu buvo kalbėta apie poreikį sustiprinti tuos atsargumo principus, o būtent atsakomybę e, suteikti sektoriui, bet neišpučiant ne vienos iš sričių iki neproporcingų lygių. E, taigi į tą lygti reikia įtraukti visus vardiklius, e, rodiklius. E, tai nėra paprasta, bet nebus lengva apsispręsti ir dėl kitų dalykų. Taigi, kolegai iš Alde galiu pasakyti, kad tikrai sugebėsime tą pusiausvyrą išsaugoti. Naujoji pirmininkausiančioji valstybė jau laikosi nuomonės, kad uh, E, ji e, pasistumės į priekį, nereiks jai visko nuo nulio pradėti, esu atsargus, bet optimistas. E, reglamentas nėra absoliučiai naujas, jau turime pagrindą ir galėsime dirbti tuo pagrindu. Ačiū. Na, dėkuoju, manau, kad kalbam apie šitą reglamentą, reikia pasakyti, kad daug kas jau yra padaryta, yra geresni sprendimai priimti, tai skatinu eiti pirmin ir jeigu galima pateikti šiek tiek informacijos, trumpos informacijos elektroniniu paštu, nes mums e, svarbus visi klausimai, kuriuos jūs aptarėte, jeigu galėtumėte jūs elektroniniu būdu, tai būčiau nedėkingas. Dėkui dar kartą ir toliau bus koordinatorių posėdis ir e, klausimai buvo jums išsiusti, išsiusti mm, pa, pastabų nėra, tai galime juos patvirtinti koordinatorių posėdžio protokolą, tai yra rekomendacijas ir kitas komiteto posėdis yra Liepos 13 ir 14 dienomis ir galėsime išklausyti tarybos e, e, ponės ministrės e, Slovakijos e, žemės ūkio ministrės e, pasisakymą. Ir taip pat yra daug įvairių temų, tai bus paskutinis posėdis prieš atostogos, taigi susitiksim Liepos 13 dieną. Jeigu bus kažkokių papildomių klausimų, tai pažiūrėsim, kas atsitiks taryboje, Žemės ūkio ministrų taryboje, Luksemburgė mm, yra didelių lūkesčių, atsižvelgiant į sunkia padėti pieno rinkoje. Taigi dėkoju